kvietimo aš įtraukiau ir jie bus mano parengtame tekste. Tie pakeitimai, kuriems negaliu pritarti, negaliu pritarti tuo pavydalu, kurie jie pateikti, aš, ne, aš juos dar svarstysiu aptarsiu juos su žmonėmis, kuriuo, kurie juos pasiūlė. Galbūt reikia pasikalbėti dėl turinio, galbūt kai kuriais atvejais tiesiog netinka formuluotis. Eh. Ačiū. Ar bus kokiu nors pasisakymu, pastabų, pastebėjimų, pana Zaleski, prašau. Panie Przewodniczący, z perspektywy IPP... A... Pirmininkė, kalbu APP frakcijos vardu ir savo vardu. Noriu pasidžiaugti tuo, kad pranešėja pasiūlė pakeitimus dėl um, vidurinių mokyklų dėstymo programų. Ir pasiūlė įtraukti Europos Sąjungos istoriją kaip discipliną, siekiant geriau skleisti Europos vertybės, kad visuomenė bendrai suvoktų, kas yra Europos Sąjunga. Pateiktas 13 pakeitimas, kuriam pranešėja nenori pritarti. Bet čia remiuosi savo asmeninę patirtimi, kurią sukaupiau teikdamas įvairias iniciatyvas ir projektus, ne visada mokyklose, bet kartais tokius projektus vykdo mokiniai. Ir tai padeda kelti visuomenės samoningumo lygį, žinias apie Europą bendrai. Kalbant apie, čia kalbu apie vietos iniciatyvas, uh, kurių dėka vietos mokiniai, mokiniai vietose mobilizuoja bendruomenę, įtraukiant ir policiją, ir, ir merą, ir vietos valdžią, ir, ir vietos kunigą, verslininkus, ragindami tuos žmonės dalyvauti šiuose iniciatyvose. Manau, kad tokių aktyvių programų dėka žmonės daugiau sužino apie Europos Sąjungą patys užsimdami kažkokią veiklą. Mm, taip pat reikia suvokti, kad Europos Sąjunga negali būti, negali gyvuoti be jokių išlaidų, tai kainuoja ir būtų gerai skirti lėšų tokiems projektams. Reiktų teikti lėšų organizacijoms, kurios jeigu skirsime lėšas organizacijoms, kurios jau ir taip puikiai žino, kas yra Europos Sąjunga, tai nieko nepasieksime, galbūt geriau skirti lėšas tokioms iniciatyvoms. Tai tiek kalbant apie mokyklas bendrai. Ir apie iniciatyvas vietos bendruomenėse. Ačiū, dabar ponas Vėloveiskis. Merci, monsieur le président. <coughs> Chers collègues, je voudrais défendre... Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau apginti savo, mano pakei, savo patiktą pakeitimą, tai yra penktasis pakeitimas. Ir kaip sakome konstitucinė reikalų komitete. Čia kalbame apie demokratijos spragą, ne demokratijos deficitą, nes pasigendu legitimumo, jeigu kalbame apie tai, kaip piliečiai supranta ir priima Europos Sąjungą. Ir tai yra didžiulis iššūkis, kurį turime priimti. Mes darome didžiulę pažangą, daug kur pasiekėme sėkmės, než, bet nežiūrinti tai mums nelabai sekasi bendraujant su mūsų piliečiais. beros pranešėja sakė, kad ji rengėsi mano pakeitimą mm, padalinti į, į, į du. Ten yra nuoroda į ryšių, kontaktų trūkumą. Atrodo, kad tas, ta nuoroda išliks, bet bus taisomas tekstas, kur kalbama apie politinės partijas ir žiniasklaidą, kurios mums nepadeda nes žiniasklaida labai duomisi šią temą, kaip ir vietinės politinės partijos. Manau, kad jie turėtų labiau įsitraukti į šią veiklą ir užtikrinti intensyvesnius ryšius su piliečiais. Taip pat kitoje vietoje kalbama apie bendrą konsultacijų su piliečiais mechanizmą. Ši formuluotė buvo paruošta Konstitucinių reikalų komitete, ją svarstėme vakar. Ir mes, mūsų manimų, tai yra neblogas pasiūlymas. Taip pat reikėtų surenkti dar vienas diskusijas šią temą kitą savaitę Strasbūre. Taigi, kolegos, dar kartą raginu visus pritarti mano pakeitimui, penktajam pakeitimui. Jis yra tikrai svarbus, nes manau, kad jis praturtina pono Hagio dokumentą. nes kalb, jeigu jau kalbame apie dialogą ir kontaktus su piliečiais, mums reikia, kad mūsų pusėje būtų ir, pilietinės, ir politinės partijos bei žiniasklaidos, kurios mums pagelbėtų. Europos Sąjungos institucijos turi naudotis konsultacijų mechanizmu, kad priartėtų prie piliečių. Man atrodo, kad reikia stumti priekin šį pasiūlymą. Na, de la DG Communication voudrait prendre la parole. Jorne iš ryšių su visuomenė generalinio direktorato, ar norite pasakyti? Ne, mes nenorime išsakyti jokių komentarų. Pirmininkas, nematau daugiau kolegų norinčių pasakyti, todėl suteiksiu žodį pranešėjai diskusijoms apibendrinti. Gracias. A ver, voy a intentar... A... Ah, Ačiū. Aš pakomentuosiu tai, ką sakė ponas Zalieski ir Vilovieski. Dėl to, ką ponas Zalieski sakė, taip, mes parengėme kelis kompromisinius pakeitimus. Na, o 13 pakeitimas man e, nėra visapusiškai priimtinas. Mes kaip ir sutarėme dėl turinio, bet mano asmeninė nuomonė yra, na štai kokia, rengiant pranešimus parlamente, mes bandome surasti kažkokių tai naujų idėjų, nes na, tikrai yra labai daug peticijų, siūlymų, pastabų ir kartais tai apsunkina mūsų darbą. Ir piliečiams darosi sunkiau suvokti tuos mūsų darbus, tai ką mes čia veikiame. Na ir dabar aš rengiu konkretų pranešimą, tačiau aš bandau pamastyti apie tai, kaip būtų galima pasinaudoti tais dalykais, kurie jau yra mm, veikiantys. Būtent tokia yra mano nuomonė dėl 13 pakeitimo. Pona Zalieski nori, kad komisija numatytų didesnį finansavimą tiems projektams, kurie yra skirti europinėms idėjoms e, propaguoti. Tačiau kas yra europinių idėjų propagavimas? jeigu kalbant apie, kalbėtumėme apie principus ir vertybės, tai būtų suprantamiau, o kas yra tos idėjos. Panašių programų turime, yra puikios mokymosi visą gyvenimą programos, Kornelijus programa, pradinėms mokykloms Erasmus, Leonardo vidurinio išsilavinimo mokykloms. Tie visi dalykai yra veikiantys Taigi vietoj to, kad vėl bandytumėme kurti naują programą, gal tiesiog paprašykime, kad jau veikiančios programos būtų tinkamiau finansuojamos. Gal būtų toks, toks būdas būtų tikslingesnis. Na, o dabar dėl to, ką sakė dar ponas Zalieski, vėlgi antroji pakeitimo dalis. Manoma, kad šios programos turėtų būti skiriamos mokiniams, studentams, taip pat įtraukiant vietos bendruomenės, savivaldybių bendruomenės, religinės bendruomenės. Aš manau, kad čia per daug konkrečiai mes vardyjame. Žinome, kad švietimas yra valstybės narės kompetencijos klausimas. Mes galime tik tai teikti siūlymus, galime pastumti valstybės narės tinkamą linkme, bet tikrai nereikia per, per dėm daug ištis. Na ir turinys man kaip ir yra primtinas, bet gal formuluotė nėra pakankama. Gal reikia kažkaip performuoti tą pakeitimą tam, kad, na, nebūtų apsunkintas mano pranešimas. Dabar ponas Vėlovėskis irgi pasiūlė pakeitimą, penktąjį pakeitimą. Pirmoji pakeitimo dalis, ten teigiama, kad išsako susirūpinimą dėl to, kad egzistuoja vis didesnis atotrūkis tarp ES piliečių ir ES institucijų. Tai yra nėra mūsų vertinimas, jeigu pažvelgtumėme į nuomonių apklausų duomenis, įvairių komisijos atliktų studijų rezultatus, pamatysime, kad tikrai yra tas demokratinis atotrūkis. Tai yra akivaizdu, tačiau antroje pakeitimo dalyje ponas Velovieskis teigia, kad dėl to e, kaltos nacionalinės e, partijos ir vietos žiniaslaida, kuri tam neskiria pakankamai dėmesio. Aš nenorėčiau su to sutikti. Yra galbūt valstybių, kur nacionalinės partijos labiau domisi, kitose valstybėse partijos mažiau domisi europiniais klausimais, tačiau negalime kaltinti visos žiniasklaidos ir visų nacionalinių partijų. Aš manau, kad tai būtų perdėm drąsu. Taigi dabartinė formuluotė, mano manimu, yra per griežta. Toliau pakeitime teigiama, kad reikia išanalizuoti galimybę numatyti bendrų ES piliečių konsultavimo mechanizmą. Na, atsiprašau, man čia viskas atrodo perdėm sudėtinga. Jeigu viskas sklandžiai klostysis metų pabaigoje arba kitų metų pradžioje, mes galėsime įgyvendinti Lisabono sutartį, o Lisabono sutartyje jau yra kalbama apie populiariasias teisėkuros priemonės. Ir jeigu Lisabono sutartys įsigalios, tuomet bus tikrai daug priemonių leisiančių, padėsiančių mums ir piliečiams. Taigi tiesiog pirmiausia, priimkime Lisabono sutartį, gyvendinkime ją, pažiūrėkime, kas, kaip ji prisidės prie to proceso, po to imkime jų papildomų priemonių. Dėkoju. Ačiū parlamentariai. Balsuosime šiandien po pietų dėl šio pranešimo. Dėkoju, dabar perėsime prie kito mūsų darbo tvarkės punkto, tai yra 12 ir tai yra 2007 metų biudžeto įgyvendinimo patvirtinimas e, komisijos skirsnis. Nuomonė šiuo klausimu rengė Ištvanas Šentivani. Tikriausiai prisimenate, kad vyko diskusijos uh, šiuo klausimu biudžeto kontrolės komitete dėl lėšų panaudojimo tokiose vietovėse kaip Afganistanas ir Irakas tiesiogiai arba per jungtinių tautų agentūras ir buvo rengiamos nuomonės. Taigi dabar suteikiu žodį Pone Šentivanį ir vyks pirmasis pasikeitimas nuomonėmis. Ačiū pirmininkė, aš kalbėsiu labai trumpai, labai glaustai pristatysiu savo nuomonę. E, svarbiausia yra keturi dalykai. Norėčiau visų pirma kreiptis į komisiją ir paprašyti jos patobulinti stebėsenos ir tikrinimo procedūrą. Tai yra labai svarbus dalykas šiuo atveju. Ypač įgyvendinimo organizacijų lygmenių reikia vengti didesnės administracinės naštos kūrimo. Būtent to pirmiausia tikiuosi iš komisijos. Kitas e, yra gana opus klausimas ir dėl jo pateikta porą pakeitimų. Mes tikimės, kad komisija sustiprint savo pastangas ir suteiks visą reikalingą informaciją audito rūmams iš jungtinių tautų ir padarys tai laiku. Mes žinome, kad vyksta diskusijos šią temą ir tai jau kurį laiką besitęsianti istorija. Taip pat žinome, kad pasiekta pažangos. Mes džiaugiamės FAFA susitarimu, tai yra finansinių ir administracinių pagrindų susitarimu. Bet viskas, svarbiausia, kaip viskas atrodo praktiniu lygmeniu, kai tenka gyvendinti. Mes prašome komisijos, kad ji užtikrintų veiksmingesnį misijų tikrinimo segmentą. Taip pat padidintų skaidrumą ir užtikrintų aiškesnį bendradarbiavimą su jungtinėmis tautomis ir to, tos organizacijos tar, agentūromis. Taip pat mes kreipiamės į nacionalinės valdžios institucijas, ragindami jas tenkinti tam tikrus reglamentus. Kai kuriuose šalise yra pro, rimtų problemų ypač Bulgarijoje ir Turkijoje. Ir mes tikimės, kad tarptautinės institucijos at, at, išgirs šios reikalavimus. Trečias svarbus dalykas, tą jau minėjau jį, parlamentas tikisi, kad komisija jį nuolatos informuos apie, e, apie situaciją, kaip, kaip sekasi teikti pagalbą Gruzijai, m, po konflikto ir kad ta informacija bus teikiama laiku ir kad ji bus išsami apie daromus žingsnius. Dabar dėl dviejų pateiktų pakeitimų. Pirmasis iš jų pri, pripažįsta komisijos ir jungtinių tautų pasiektą pažangą iki šiol. Aš net nematau čia nieko blogo, aš taip pat pripažįstu pažangą, bet aš galiu pritarti tam pasiūlymui su sąlyga, jeigu pirmos pastraipos paskutinis sakinys nebus išbrauktas. Manau, kad tai svarbus tekstas, kur pasakyta, kad reikia vengti papildomos administracinės naštos galutiniams naudos gavėjams. O dėl visų kitų aspektų, tai Galiu pritarti kolegų pateiktam pakeitimui. Dabar antras pakeitimas. Aš jam visiškai nepritariu. Aš esu prieš jį. Kalbant apie antrąjį pakeitimą ir, ir kalbant apie tai, kaip tai formuluojamas tekstas, kalbant apie jungtinių tautų lėšų panaudojimą, man atrodo, kad čia galima kad toks pasiūlymas gali visiškai pakeisti svarbiausią mūsų siūlymo mintį, nes, Europos, nes parlamentas yra mokesčių mokėtojų lėšų sergėtojas. Ir reikia aiškiai konstatuoti, kad čia yra problemų ir kad reikia pažangos. Jeigu pritarsime antrajam pakeitimui, Man atrodo, kad mes tiesiog visiškai pakeisime, sunaikinsime pagrindinę mūsų pranešimo mintį. Ačiū, pirmininkė. Susantyvenį. Ačiū, ponė Šentyvenį. Prašau, ponas Galeris. Ne, ne, ne, ne. Okay. Yeah, Mr. Galler agrees. Ponas Galeris neprieštarauja, atrodo, išsakytoms mintims. Niekas daugiau nenori pasisakyti. Tuomet kreipiuosi į komisiją, į poną Reningtoną. Redingtoną. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė, labas rytas. Aš džiaugiuosi šiuo pranešimu ir norėčiau patvirtinti, kad komisija yra iš ties susirūpinusi ir stengiasi daryti viską, kad mokesčių mokėtojų pinigai būtų panaudojami tinkamai visose sritise, kuriuose mes dirbame. Ir finansinis reglamentas užtikrino bendro, bendro valdymo sistemą, manau, kad tai yra naudinga naudingas dalykas ir susitarimas, mūsų susitarimas su jungtinėmis tautomis yra geras, bet mes čia kalbame apie dvi didžiulės organizacijas, komisiją ir jungtinės tautas ir neišvengiama, kad kai kuriais atvejais tikrinimo procedūra susijusi sus, susijusiu su problemomis, mes kalbame apie tai, kaip viskas turėtų praktiškai veikti. Mes iš esmės pasitikime savimi, bendradarbiaudami su jungtinėmis tautomis, neseniai buvo atliktas įvertinimas ir jo rezultatai yra gana teigiami, kalbant apie tai, kokią pridėtinę vertę sukūrėme panaudodami, skirdami savo lėša, lėšas panaudojimui per jungtinių tautų tarnybas, nes tai yra, mes kalbame apie e, pagalbą šalims, kurios išgyvena situaciją po konflikto. Taigi mes visiškai, esame visiškai tikri tuo, ką darome. Ir mes turime visas galimybės ir įrankius užtikrinti patikrinimus. Kai kurie patikrinimai vyksta labai sklandžiai ir noriu pasakyti, kad ne visur iškyla, iškyla problemų. Nes vis daugiau uh, pavyzdžiui, tokių patikrinimų vyksta ir daugeliu atveju paaiškėja, kad lėšos panaudotos labai sklandžiai. Taip turėtų būti visais atvejais. Mes dirbome su jungtinėmis tautomis, bandydami išaiškinti, patikslinti procedūras, parengti gairias kad viskas vyktų sklandžiai visą laiką. Taigi svarbu reikalauti gero bendradarbiavimo. Jūs tikriausiai žinote, kad audito rūmai dalyvavo, paskui jų atstovai dalyvavo peržiūrint finansinių ir administracinį pagrindų susitarimą. Tas, tas, ta peržiūra vyko e, Vienoje. Ir e, ten buvo rimtinių tautų atstovai, buvo kalbama apie tai, kad bendradarbiavimas ateityje turėtų būti geresnis. Jūs pats, pirmininkė, minėjote biudžeto kontrolės komiteto e, susidomėjimą šiuo aspektu ir rengėme su Kokobiu aptarti tą dalyvavimą jungtinių tautų sistemoje. Nenoriu, kad susidarytumėte neigiamą įspūdį apie bendradarbiavimą su jungtinėmis tautomis, nes tokį įspūdį galima susidaryti peržiūrėjus auditorumo ataskaitą. Problemų iškyla, bet mes visada stengiamės panaikinti priežastis, dėl kurių iškyla problemos. Ir noriu patikinti jūs, kad mes vis turime galimybės ir priemonės patikrinti ir įsitikinti, kad mokesčių mokėtojų lėšos buvo tinkamai panaudotos. Ačiū, sako pirmininkas. Tikrai svarbu, kad komisija ir parlamentas sutartų šiuo iš ties svarbių klausimų. Manau, kad tuo galime baigti pono Šentivanin nuomonės projekto dėl 2007 metų bendrojo biudžeto trečiojo skirsnio komisijos skirsnio įgyvendinimo. Toliau siūlau mūsų darbo tvarkės pakeitimus, sako pirmininkas. Ir turėtumėme iškart pereiti prie 16 punkto, tai yra 2007-2013 metų finansinės programos laikotarpio vidurio peržiūros. Jeigu niekas neprieštarauja, kalbėsime apie pono Galerio parengtą nuomonės projektą. E, šis dokumentas jums išdalintas atskirai, jūs neturite jo savo uh, aplankose. Ir čia kalbame apie pono Bögė rengiamą nuomonę. Ir nedėlzama suteiksiu žodį pranešėjai. Šis nuomonės pro, projektas kalba apie ketvirtojo skirsnio finansavimą. Tai yra svarbiausia dalis užsienio reikalų komitetui, nes mes visada teigiame, kad pagal struktūrinį finansavimą šiam skirsniui visada trūksta lėšų, nepakankamai skiriama lėšų. Jeigu mes norime užtikrintis, kad įgyvendinsime savo vaidmenį užsienio reikalų srityje, reikia struktūrinio finansavimo, apie tai kalba ir pranešės ponas Galerį. Prašau. Ačiū. Pirmininkai, jūs pristatėte svarbiausius dalykus. Iš tikrųjų, aš daugiausia dėmesio skiriu ketvirtojo skirsnio finansavimui ir mes tikrai manome, kad tai turi būti prioritetu. Kalbu apie reikalingus pakeitimus dabartinėme daugiamečiame finansavimo e, dokumente. Mes kalbame apie trumpalaikius sprendimus, bet manau, kad ateinant, kalbant apie kitą finansinę perspektyvą, reikia daryti pakeitimus, kad tas trūkumas, nepriteklius būtų išspręstas. Man atrodo, kad reikia sukurti lankstumo mechanizmą, kurio dėka mes galėtumėme reaguoti į neplanuotas, nenumatytas situacijas, pavyzdžiui, kaip dabartinė padėtis gazoje. Reikia išsiaiškinti, iš kur mes paimsime lėšų. Uh, kad išvengtume situacijos, kuomet susilpnėtų finansavimas kitoms vykdomoms programoms ir politikos sritims užsienio reikalų srityje. Taip pat darau nuorodą į e, Europos kaiminystės politiką ir atitinkamą priemonę. Man atrodo, kad mums reikia e, papildomų, pakankamų priemonių, kad, kad tai nes tai yra labai svarbi politikos rytis, užtikrinant stabilumą, saugumą ir klėstėjimą. Kalbant apie iššūkius, su kuriais susidurėme energetikos saugumo srityje, raginu Europos komisiją užtikrinti reikiamas priemonės, kad būtų sprendžiama ši situacija ir būtų užtikrintas na, didesnis saugumas. Europos Sąjunga yra gana pažydžiama šioje, šioje srityje. Šio Dar viena priemonė išorės veiksmų srityje, tai vystimosi vystomojo bendradarbiavimo priemonė. Man atrodo, kad reikia nepamiršti, koks svarbiausias dabar mūsų tikslas yra vystimasis ir tūkstantmečio plėtros tikslai. Ir mes turime palaikyti bendradarbiavimą su vidutinių pajamų šalimis, taip pat besivystančiomis valstybėmis ir, ir taip pat na, apimti ir kitas politikos sritis. Ne tik tai tas, kurios, apie kurias kalbama pagal e, oficialią vystomąją pagalbą. Pavyzdžiui, galime kalbėti apie tokias valstybės kaip Brazilija, kitas vidutinių pajamų šalis Azijoje ir ką galėtumėme pasiekti šio instrumento pagalba nes čia iškilo kai kurių problemų. Ir todėl komisija turėtų teikti atitinkamus pakeitimus dabar galiuojantiems teisės aktams. Kalbu apie kitą daugiamečio finansavimo dokumentą ir apie tai, kaip finansuoti bendradarbiavimas su besivystačiamis valstybėmis iš kitų, o ne oficialios vystomosios pagalbos fondų so much, uh, Ačiū, sako pirmininkas, dėkoju pranešėjui. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į šio užsienio reikalų komiteto, į šį užsienio reikalų komitetui svarbų klausimą, tai yra finansinis aspektas, kad mūsų deklaruojami prioritetai būtų užtikrinami ir praktikoje. Šentivanė. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasveikinti poną Galerį, nes tai išties labai svarbus ir rimtas indėlis. Kalbu apie jo pristatomą nuomonę. Manau, jog turėtumėme mm, rimtai akcentuoti šį klausimą. Visų pirma, komitetas bendrai sutarė dėl štaiko užsienio reikalai ir užšorės santykiai yra nepakankamai finansuojami. Reikia kažkokio priimtino sprendimo. O tai būtų reiktų iš esmės peržiūrėti vidutinės trukmės laikotarpiu visus asignavimus. Atsižvelgiant į daugiametį, e, daugiamečio finansavimo programą ir, pas, ir, ir numatytus tikslus ir rezultatus, tai galiu pasakyti, kad mes ne, ne, nepasiekėme to, ką žadėjome. Mums tiesiog reikia daugiau pinigų, reikia papildomų asignavimų. Netgi per antrąjį finansinės perspektyvos, antrą finansinės perspektyvos dalį, taigi reikia peržiūrėti rimtai. Kitas dalykas, dėl kurio ponas Galeris taip pat rimtai argumentavo, tai lankstumas lankstumas būtų svarbiausias dalykas, ko galėtumėme pasiekti, ką galėtume įtvirtinti vidutinės trukmės peržiūroje. Iš tikrųjų yra nepanaudotų lėšų, kurios sugražinamos valstybėms narėms. Tačiau yra daugybė įvairių svarbių užduočių, kurias būtina finansuoti. Todėl mums reikia lankstumo tame skirsnyje, visame tame skirsnyje kalbant apie kaiminystės politiką ir rytų matmenį. Aš visiškai su, sutinku su ponu Galeriu. Tai yra svarbus prioritetas ir reikėtų gilinti čia jau užmėgstus ryšius, egzistuojantis šius ryšius ir, ir ta vidutinės rūkmės, vidutinės rūkmės peržiūroje ta, į tai reiktų atsižvelgti. Galiausiai noriu pasakyti štai ką. Visus išorės veiksmus reikėtų finansuoti iš bendrijos fondų ir iš bendrijos biudžeto. Tokia taisyklė turėtų būti įtvirtinta. Ir tik tai išskirtiniais krizių atvejais reikėtų pasitelkti valstybių narių fondus. Tai turėtų tapti svarbiausių principų. Jeigu mes norime pasiekti rimtų tikslų, jeigu norime, kad ES būtų globalinė, uh, lyderė ir veikėja, turėtumėme įtvirtinti šį principą. Bendrais bruožais aš palaikau šį pasiūlymą ir aš tikiuosi, kad visas užsienio reikalų komitetas sugebės sustiprinti savo pastangas ir, ir, ir užtikrins, kad ta peržiūra numatyta būtų veiksminga ir leistų mums pasiekti savo tikslų. Thank you so much. Ačiū labai. Ponas Andrew Duff pirmininkė. Ačiū labai. Aš tiesiog norėčiau pasiteirauti dėl Europos vystimosi, vystomo bendradarbiavimo fondo integravimo į, biudžeto, į, į biudžetą. Ir pagal dabartinį planą Europos vystamo bendradarbiavimo fondas turi būti pilnai integruotas į ES biudžetą, kadangi vystomo bendradarbiavimo finansavimas yra pagrindinis užsienio ir saugumo politikos instrumentas. Ir mes e, turėtumėme užsienio reikalų komitete kartu su vis, vis, vis, vystimosi komitetu tuos dalykus aptarti. Ir aš mielai išklausyčiau pono Galerio reakcijos mm, šį dalyką. Ponas Galeris. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau pakomentuoti tai, ką sakė ponas Sant Istvani, būtent, kad visi išorės veiksmai būtų integruoti į biudžetą. Jūs taip pat kalbėjote ir apie karinius veiksmus, kurie yra dabar finansuojami iš kitų mechanizmų. Aš tam pritarčiau faktiškai. Nors turiu tam tikrų abejonių, kad valstybės narės, kažin ar bus tam pasirengusios bent jau šiuo momentu, bet na, įsivaizduoju, kad galėtumėme tokį pakeitimą pasiūlyti ir aiškiai nurodyti visas tas de facto politikos dalis, elementus, kurie kol kas nesispindė mūsų biudžete, tam, kad na, galiausiai jie būtų integruoti į biudžetą. Na ir viena vertus saugumo politikos aspektu ir kitais aspektais, tai ką sakė Andrew Duff dėl Europos sistemo bendradarbiavimo fondo, aš tikrai pasisakau už tai, kad jis būtų inkorporuotas į biudžetą ir aš savo ruoštų irgi linkęs um, tą pakeitimą įdėti į tekstą. Dėkoju galeriui. Ar dar būtų kolegų norinčiųjų pasisakyti? Lik ir nematau daugiau. E, tuomet dėkoju nuomonės rengėjui, ponui galeriui, pranešimo rengėjui, ponui galeriui, kuris puikiai atspindi mūsų komiteto dvasę biudžeto klausimais. Na, pakeitimus galime teikti iki vasario 16 dienos 12 valandos. O dabar turime pereiti prie kito darbo atverkės punkto. Tai yra Turkija. Tai yra rezoliucijos pasiūlymas dėl Turkijos pažangos ataskaitos 8 metams. Tai yra ponios Omen Ruiten pranešimas ir na, problema yra ta, kad dabar užimtumo komitete yra balsuojama dėl jos pranešimo ir dėl to jos nėra čia, užsienio reikalų komitete, ji turėtų sugrįžti pusė 11. Taigi dėl šios priežasties nematau jokių kitų galimybių, kaip kad nutraukti posėdį ir jį vėl pradėti pusė 11. yeah. So, your... Mėly kolegos, prašau visus susėsti, toliau tęsime darbą. Ir dabar 13 darbo tvarkės punktas. Na, nesu įtarus, prietaringas, tai nemanau, kad tai bus ne, ne, ne, nesėkmingas skaičius 13, tai yra rezoliucijos projektas dėl Turkijos pažangos ataskaitos 8 metais ir iškart žodis tikiu pranešėjai, poniai Rėjų. Omen Ruiten. Aš kalbėsiu olandiškai šiandien, jeigu galima. Voorzitter, laat mij beginnen om iedereen hartelijk. Pirmiausia, noriu visiems padėkoti už parengtus pasiūlymus dėl pakeitimų. Didžioji dalis pakeitimų buvo konstruktyvus ir mes e, dėl su šešėlinio pranešėjų parengėme 13 kompromisinių pakeitimų. Ir po to dar pateiksime keletą žodinių paaiškinimų. O pirmiausia, norėčiau štai ką pasakyti. Lyginant su praėjusiais metais, pakeitimų šiemet buvo mažiau, todėl aš galvoju, kad iš esmės daugelis pritarė tiems prioritetams, kuriuos aš pateikiau pirmajame sakinyje, tai tie keturi didieji punktai. Aš kalbėjau apie tai, kad nuveikta per mažai reformuojant Turkiją 2008 metais ir reformų tempas turėtų būti pagreitintas. Taip vadinamosios reformos dėl Kopenhagos kriterijų turėtų būti vykdomos greičiau. Ir ketvirtasis punktas - polarizacija Turkijos politikų tarpe ir visuomenėje tikrai nepasitarnauja reformų procesams. Taigi, savo pasiūlyme ir akcentavau šios keturis punktus. Tai yra Kopenhagos kriterijų laikymasi, bendros gerovės e, didinimą, gerų kaiminių santykių plėtojimą ir dvišalį bendradarbiavimą. Tie punktai buvo akcentuojami. Ypač pabrėžiau Kopenhagos kriterijų laikymasi. Galvoju, kad jų laikymasis tiesiogiai susijęs ir su visuomenės gerovės kūrimu. Tai svarbu tiek patiems turkams, tiek ir mums aišku. Taip pat norėčiau paskatinti, kad Turkija suteiktų daugiau apsaugos mažumoms ir religinėms bendruomenėms. Aš nekalbu apie naujus straipsnius, tiesiog noriu, kad Turkijos visuomenė taptų modernesnę ir lankstesnę. Dabar pereisiu prie konkrečių pakeitimų. Jau sakiau, kad perėmiau labai daugelį pakeitimų, o atskirais atvejais parengėme su šešėliniu pranešėju kompromisinius pakeitimus. Mano Pasiūlymas dėl rezoliucijos tikrai nėra kalėdų eglutė, todėl negaliu visų pakeitimų perimti ir nenoriu, kad e, būtų kartojamasi. Dėl spaudos laisvės ir nuomonė, žodžio laisvės, ž, moterų teisų, diskriminavimo dėl religijos, profsąjungų teisų. Čia mums pasisekė pasiekti kompromisu. Noriu padėkoti šešėliniam pranešėjui už labai gerą bendradarbiavimą. Kitais atvejais noriu paprašyti balsuoti prieš. Mes neprivalome į savo rezoliuciją įtraukti tuos elementus, kurie nesusiję su 2008 metais Turkijos padaryta pažanga. 36. Pakeitimas. Aš konsultavausi su kolega Virsma ir Svoboda, atsiprašau, kolegomis. Ir čia kalbama apie DTB dalyvavimą rinkimuose. Ir turiu pasakyti, kad pats pakeitimas buvo netikslus ir todėl norėčiau paskatinti jūs balsuoti prieš šį pakeitimą. Hanes noriu paprašyti atsimti šį pakeitimą. 38 dalis. Čia buvo daug pakeitimų. Aš manau, kad galima atsimti kazus belį. Galima jį atšaukti, nes e, iš esmės e, tų nuostatų yra ir dabar Turkijos parlamente. Kitas dalykas. Aš džiaugiuosi, kad užsienio reikalų ministrai gruodžio 8 dieną labai aiškiai pasakė, kad reikalinga didesnė pažanga. 2006 metais taryba arba komisija reikalavo pateikti ataskaitas 2008 ir 2009 metais ir jei dabar aš galvoju apie galimą ataskaitą, kuri turėtų būti parengta 2009 metais, tai vėlgi grįžtu prie tos senosios datos, 2006 metų lapkričio mėnesis. Ir iš tikrųjų ne mes turėtume keisti datas. Ta damoklo karda, kuris kabo 2009 metų pabaigoje, turi patraukti patys turkai, ne mes. Pone pirmininkė, baigdama noriu pastebėti, kad tendencijos pačioje Turkijoje yra tokios. Galbūt aš pervertinu Europos Sąjungos vaidmenį šiame kontekste, bet viešėdama Turkijoje ir kalbėdama su komisija galiu pasakyti, kad man susidaro toks jausmas, jog Turkija gavo tą mūsų žinutę, nes e, šiuo metu yra rengiama nacionalinė programa, numatanti, kaip reikia perimti, perkelti ES teisyną. E, tai yra geras signalas. Vakar išsamei kalbėjau su ponu ministru Bakiu šiomis temomis Ir šiuo metu transliuojamos net televizijos laidos kurdų laida kalbomis ir vyksta diskusijos su Alevis. Tai yra geros žinios, tačiau aišku yra ir blogų žinių. Konstitucinis teismas anuliavo įstatymą dėl ypatingojo įgaliotinio Erdoganas prieš dvi savaitės dar mums žadėjo gerų pakeitimų, tačiau mes nuogastraujame ypač dėl Nabuko projekto likimo. Mes skatiname Turkiją toliau vykdyti griežtas reformas ir norime siūsti labai aišku signalą Turkijai, kad reformos yra būtinos, neišvengiamos, siekiant, kad Turkija taptų modernę gerovę besidžiaugiančią visuomenę. Pone pirmininkė, mes visi atsakingi už tai, Ir jei bus balsuojama už šią rezoliuciją, tai galima suvokti kaip gerą signalą Turkijai. Labai jau dabar žodį suteiksiu šešėliniams pranešėjams. Laiko turime labai nedaug, tai dvi su pusę minutės skiriu kiekvienam šešėliniam pranešėjo. Pirmiausia, Hanės Voboda, socialistų šešėlinis pranešėjas. Jis taip pat vadovavo delegacijai, kuri vyko į Ankarą. Lapkričio mėnesį, prašau, Hanės. Danke, Herr Vorsitzender. Ačiū labai, ponia pirmininkė. Bandysiu kalbėti trumpai. Noriu labai aiškiai pasakyti, kad noriu padėkoti Omen Ruiten už puikų bendradarbiavimą, už puikų pranešimą, už puikų vadovavimą delegacijai. Mums pavyko pasiekti, kad mūsų viešnagė Turkijoje buvo tikrai teigiama, sulaukėme labai daug teigiamų signalų iš Turkijos valdžios, sužinojame, kad jie tikrai nenori stabdyti reformų proceso. Viena vertus, aišku, yra daug neišspręstų klausimų, tačiau daugelie sričių daroma pažanga ir manau, kad ir um, neaiškus klausimai gali būti išspręsti. Manau, kad pats pranešimas yra labai geras, aš tikrai palaikau pranešėją dėl dviejų klausimų, kuriais kalbėjo ar pati pranešėja. Dėl 36 pakeitimo jis iš esmės yra teisingas. Tos partijos, kurios dabar uh, kandidatuoja, tačiau paskutinių nacionalinių rinkimų metu nedalyvavo rinkimuose, jie dabar e, nebegalės e, dalyvauti rinkimuose kaip pilnateisiai kandidatai. Tokios yra nuostatos ir mano galva tai yra neteisinga. Tačiau tokia tiesa. Aš pasiruošęs šį pakeitimą pakeisti dar iki plenarinio posėdžio, kad mums pavyktų susitarti dėl šio pakeitimo, tačiau aš tikrai nenoriu jo atsisakyti, nes mano galva reikia pasiekti, kad teisinė situacija būtų aiški ir aš manau, kad visi galimi kandidatai turėtų teisę dalyvauti rinkimuose. Sudėtingesnis klausimas su tuo laiko terminu 2009 metai. Turime pasiūlymų veikti griežčiau, turime pasiūlymų būti lankstesniais. Kas man svarbu, norėčiau išvengti tokio automatizmo kuris numatytų, kad jei Turkija iki 2009 metų nesugebės įvykdyti tam tikrų įsipareigojimų, tuomet darybos bus sustabdytos ir taip toliau ir taip toliau. Aš nenoriu, kad tai būtų automatiškai vykstančios pasiekmės. Manau, tai yra politinis klausimas, e, apie kurį reikia kalbėti. Reikėtų galbūt taip formuluoti, kad jei Turkija nepasieks numatytos pažangos iki 2009 metų tos ir tos datos, tuomet e, tikriausiai darybos triks arba sulėtės, tačiau negalima sakyti griežtai, kad jos bus nutrauktos. O šiaip visam pranešimui aš visiškai pritariu. Ačiū, Hanes, noriu paprašyti laikytis kalbėjimo laiko. E, e. Pirmininkė, ačiū. Dėkoju pranešėjai už puikų konsensuso pagrindų parengtą pranešimą. Mūsų frakcija pritarė pranešimui. Mūsų manimų jis yra pakankamai atsargus ir kritiškas ir taip pat padrasinantis Turkiją toliau tęsti stojimo darbus. Taip pat turime suvokti, kad yra du klausimai, kurių parlamentas ir komisija negali dar visiškai pilnai įvertinti. Pirmiausia, tai yra ekonominės krizės poveikis Turkijai, kuris matyt bus gan akivaizdus akivaizdus toks kaip ir kitose valstybėse, gal nebūtų toks spartus, bet na, negalime neįvertinti tų pasiekmių, pasiekmių socialiniai politikai, kai Turkijos prekybinė pozicija žlugs iš principo. Ir mes turime, mano manimu, numatyti tuos dalykus. Na, o antrasis klausimas, dėl kurio dar negalime kalbėti su pasitikėjimu, tai yra Kenikono skandalas. Tai tikrai yra skandalinga situacija, kurią nėra lengva suprasti ir išsiaiškinti, kas yra nusikalst, kur yra nusikalstama veika, ją atskirti nuo e, politinių machinacijų Ir aš pritariu pranešėjos apgailestavimams, kad kyla įtak, įtampos tarp pasaulietinės ir religinės Turkijos, kad tas, ta įtampa auga. Ir taip pat įtampa tarp armijos ir AKP institucijų vyriausybėje. Ir aš manau, kad 2009 metai bus labai svarbus Turkijai o mes turime na, juos suprasti, kiek įmanoma. Ir dar viena pastaba dėl kompromisinių pakeitimų, dvyliktasis e, kompromisinis pakeitimas dėl Kipro. Kipras yra prioritetas mums visiems per šį 12 mėnesių laikotarpį. Tai yra galimybė ponui Talat ir Kristofijus pasiekti istorinio lūžio e, Mal, Kipre. Ir aš manau, kad Turkija, na ir mes turėtumėme tą procesą paspartinti, jeigu ir galėtumėme tą padaryti, jeigu kalbėtumėme apie tinkamą aplinką dėryboms pradėti, tam pradedant Turkijos pajėgas atitraukti iš Kipro arba bent jau daugumą pajėgų, didelę dalį pajėgų atitraukti. Nes, kažin ar mes galime tikėtis, kad pajėgus bus visiškai patrauktos iki tol, kol bus pasiektas galutinis išsamus susitarimas dėl uh, salos padalym, pasidalymų. Dėkoju. Ačiū, Andrew. Pona Šimanskis, dvi su pusę minutės. Dziękuję. To jest oczywiście bardzo dobre sprawozdanie. Labą dieną. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Pranešimas labai geras. Um, pasirinktas labai geras požiūris į Turkijos vidaus politiką ir jos išorės santykius. Turiu galvoje santykius su kaiminėmis. Be to, pakankamai e, akcentuojama energetikos politika, todėl norėčiau padėkoti už tai, taip pat kaip ir už tai, kad atvirai kalbate apie tikėjimo laisvę. Jeigu ES nebūtų dariusi spaudimo, pažanga tose srityse nebūtų būsi padaryta. Todėl mes e, ir suvokdami, kad dar viską reikia, daug ką reikia pagerinti ir gyvendinti, pavyzdžiui, nuosavybės teisų atstatymas – E, kunigų mokymo laisvės užtikrinimas. Turim pripažinti, kad yra pasiekta nemažai gerų rezultatų Turkiai rengiantis narys Europos Sąjungoje. Turbūt e, aš e, nesu vienintelis šiame parlamente, kuris sako, kad būtina kiekvienam žmogui sugebėti uh, pademonstruoti savo tapatumą. Tačiau tikėjimo laisvė yra ES vertybių pagrindų pagrindas. Tarptautinėje arenoje apie tai taip pat labai daug kalbame, todėl labai gerai, kad mes nuolat apie tai kalbame savo pranešimuose. Todėl man iškyla bejonių, ar tikrai reikėtų kištis į tam tikras sritis, kurios yra švelniausios tarptautinės teisės e, pakraščiuose Pavyzdžiui, e, ketvirtame kompromisinėme e, pakeitime kalbama apie e, litinių mažumų apsaugą. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pirmiausia noriu padėkoti pranešėjai už pastangas pasiekti kompromisą tarp skirtingų pranešimų. Galiu Jums pasakyti, kad mano frakcija rems didžiąją dalį tų pakeitimų, nes jie yra geri. Pateiksiu tris pavyzdžius. Priešingai negu pana Šimanskis, aš labai džiaugiuosi penktuoju kompromisiniu pakeitimu, kuriame yra remiama Istanbulo organizacija kovojanti už gėjų ir lesbiečių lygiateisiškumą. Taip pat pasisakau už šeštą kompromisą, kuriame kalbama apie kurdų politikų galimybę kalbėti kurdų kalbą su savo rinkėjais. Mano nuomonė, tai tampa dar lengviau dabar, nes nuo sausio mėnesio e, prasidėjo buvo paleistas dar vienas kanalas kurdų kalba. Mane džiugina ir 11 kompromisinis pakeitimas, nes jame Turkijos parlamentas raginamas priimti naują gerą įstatymą dėl profsąjungų, o vyriausybė raginama um, rasti sprendimą dėl gegužės pirmosios demonstracijų. Tačiau manęs netenkina du pakeitimai. Dešimtasis, kuriame kalbama apie ES laisvosios priekybos susitarimus su trečiosiomis šalimis, kurie tiesiogiai turi įtakos Turkijai. Liberalai ir žalieji siūlo, kad ateityje Turkija būtų įtraukta į tokius susitarimus. Galbūt pranešėjai tai būtų per daug drąsų tai prašyti, bet aš bent jau paprašyti, paprašyti norėčiau, kad jūs įrašytumėt žodį pasikonsultuoti su Turkija, sudarant laisvos priekybos susitarimus. Manęs labai netenkina dvyliktasis pakeitimas, kuriame kalbam apie Kiprą. Būtent čia kalbama apie keturias pagrindinės laisvės. Parlamentarams atrodytų visiškai natūralu taip rašyti, Tačiau aš šį kartą galiu pasakyti, kad taip nereikėtų elgtis. Iki pat šios dienos labai daug metų ES laikėsi pozicijos, kad galima sutikti su laikinomis išlygomis dėl keturių laisvių, kurios yra e, teisinės įgyties dalis. E, Europos parlamentas yra pateikęs pasiūlymų, kuriuose yra kalbama apie laikinas išlygas dėl keturių laisvių. Kodėlgi dabar tą poziciją staiga reikėtų pakeisti? Europos parlamentas ir taryba ir komisija anksčiau laikėsi labai iškios pozicijos. Mano pasiūlymas būtų laikytis tos pozicijos, kurios visuomet laikėmės, nes esu įsitikinęs, kad dabar staiga pradėję kalbėti apie keturias laisvės, mes labai rimtai sumažintume, susiaurintume Europos komisijos ir tarybos galimybės. Uh, e, pasiekti nors kokį susitarimą tarp Kipro turkiškosios ir graikiškosios dalies. Aš manau, kad to nori turkai gyvenantis Kiprė, bet kaži, ar mums tai yra priimtina. Labai ačiū. Tai buvo mūsų šešėliniai pranešiai, o dabar e, mūsų kiti parlamentarai. Dimitra Kopulus pirmiausia. Po dvi minutės visiems suteikiu žodį. Ačiū, e- ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti ponę Omen Ruiten už parengtą pranešimą. Taip pat norėčiau jai padėkoti už pastangas. Siekiant kompromiso, kompromiso, kuris būtų primtinas visiems, yra trys, keturios mintys, kurias norėčiau užsakyti. Uh, Pirmiausia, europiniai klausimai, o po to pereisiu prie vietos regioninių klausimų. Taigi, pirmiausia, energetikos klausimas. Aš manau, kad energetika yra labai svarbi tema, dėl to turime būti atsargus ir ne tik atsargus, bet e, ir Turkija turi būti taip pat atsargi tokios ekstremalios reakcijos, kaip kad pastaroji, dėl vieno energetikos aspekto, nes na, Nabukas tai yra tik tai viena istorijos dalis, aš nemanau, kad tokia reakcija yra paranki. Dar vienas klausimas susijęs su mažumomis, žinome problemas dėl mažumos, žinome, kad Turkijai dar reikia daug ką padaryti, daug žingsnių nužengti, tam, kad jie visiškai galėtų patenkinti mažumų teisės užtikrinti mažumų teisės ir ponia Omegoiten pateikė nemažai esminių pasiūlymų šioje srityje. Na ir dar vienas svarbus klausimas yra dėl kauzus beli. Mano manimu, Omen Ruiten laikosi savo pozicijos, savo pradinės pozicijos, pagal kurią kauzus beli turi būti svarstoma didžiosios nacionalinės asamblėjos. Atsiprašau, man atrodo, kad 21 amžiuje tokie grasinimai tikrai netitinka Turkijos perspektyvų. Mes pritarėme Turkijos narystiai Europos Sąjungoje, dėl to nėra jokių problemų. O dėl Kipro klausimo, čia bus, aišku, mano paskutinė mintis. Žinoma, visi turi teisę į savo nuomonę ir uh, Yra įvairių nuomonių dėl pagrindinių teisių, an, anan planas ir taip toliau. Tačiau, mano manimu, tas punktas, kuriame kalbama apie Turkijos pajėgų atitraukimą, tam, kad būtų galima įgyvendinti tą svarbę prezidento Kristofijus e, primtą iniciatyvą, aš manau, yra labai svarbus aspektas. Mes nenorime, kad e, Kofenano planas vėl būtų diskutuojamas. Ačiū, ponas Öger. Ačiū, pirmiausia noriu padėkoti Ryjai. Ji tikrai stengiasi paruošti labai visų lūkesčius atitinkantį pranešimą. Tikrai darbas jos buvo nelengvas. E, kiekvienam pranešėjui toks pranešimo rengimas būtų buvęs sunkus. Noriu kalbėti apie tris dalykus. Aš apie 30 pakeitimų pateikiau ir didžioji jų dalis bus atimta. 114 pakeitimas. Mes jame kalbame, kad Mm, siekiant e, sustiprinti ES ir Turkijos dėrybas ir paskatinti greitesnės e, reformas Turkijoje, mes e, norime sulaukti ir Turkijos visuomenės paramos. Man įdomu, kodėl jūs norite išbraukti šį pakeitimą Kol kas situacija tokia, kad Turkijos visuomenė gan neigiamai vertina Turkijos prisijungimą prie ES. Kitas klausimas - muitų sąjunga. Čia kalbama apie tai, kad Turkija nesilaiko visos eilės savo įsipareigojimų. Tačiau kodėl mes nekalbame apie tai, kad ir ES nesilaiko tam tikrų savo įsipareigojimų. Tik ketvirtadalis visų sunkiasvorių automobilių šiuo metu e, yra įleidžiama į Italiją, nors buvo susitarta kitaip. Europa blokuoja um, kai kuriuos Turkijos automobilius. Taigi Europa taip pat visiškai nesilaiko tų įsipareigojimų, kurių prisėmė. Na ir paskutinis dalykas Noriu pasakyti, kad 2009 metų gruodžio mėnesis yra aišku svarbi data, tačiau Angela Merkel, mūsų kanclerė, jau anksčiau pasakė, kad ši data yra iš esmės neteisinga. Jei mes nustatome datą iš anksto žinodami, kad bus sunku tos datos laikytis, tai, na, koks čia žaidimas. Manau, kad mes per griežti turėtume stengtis taip susitarti, kad visiems tas susitarimas būtų priimtinas. Ypatingai sunku dabar Turkijai ir ypatingai sunku Turkijai laikytis kai kurių įsipareigojimų. Ačiū, aš norėčiau pasveikinti ponę Omen Reutin, parengus puikų pranešimą, dar vieną ir su tuo, kad labai daug pastangų buvo dėta ne tik rengiant pranešimą, bet ir siekiant kompromisinių pakeitimų. Ji atliko tikrai išskirtinį darbą, pasiekdama pusiausvirą ir išlaikydama tą mūsų tvirtumą, kurio taip reikia dabar. Pone pirmininkė, pastaraisiais metais matėme, kad tokio pobūdžio pranešimai tampa Turkijos nepažangos pranešimais nes Turkija nedaro tos pažangos, kokią turėtų padaryti. O mes Turkijai e, visus tuos metus per daug paskatų teikime. Aš manau, kad atėjo laikas ir šiek tiek griežčiau su ją pasielgti. Praėjusiais metais taip e, to trūko ir šiemet, manau, tą patį reikėtų uh, pasakyti. Pateiksiu porą pavyzdžių. Pirmiausia, Turkijos kariuomenės, okupacinės kariuomenės dislokavimas ES valstybėje narėje. Turkija ten tebėra. 45 tūkstančiai turkų karių tebėra ES valstybėje narėje. Taigi kaip gali kas nors sakyti, kad Kipro turkai reikalauja uh, Turkijos kariuomenė, e, tur, atsiprašau, kad e, Kipro turkams reikia Turkijos kariuomenės apsaugos. Kipro turkai priklauso Europos Sąjungai, jie yra Europos Sąjungos piliečiai. Europos Sąjunga per pasarosius 50 metų pasirūpina savo piliečiais, jų gerovę ir saugumu. Uh, ir e, reikia ir tai darėme per 50 metų padarysime ir dabar. Taigi, Turkijos okupacinė kariuomenė yra ne tik nereikalinga Tur Kipro teritorijoje, bet ir Turkijos vyriausybė jau pats laikas suvokti, kad tą kariuomenę reikia išvesti. 2009 metai yra tam tikri ribiniai metai, taryba, komisija yra priemusi sprendimus, mes buvome diplomatiški, nuolankus, e, geri, susitaikantis su Turkija per daug ilgai. Atėjo laikas nustatyti griežtą terminą. Tiesiog reikia pradėti judėti. Turkams reikia pradėti elgtis taip, kaip prašo Europa. Ne mūsų labui, savo pačių labui, savo pačių žmonių labui. Nes mes norime, kad Turkija keistusi. Todėl aš pasakyčiau, kad 2009 metais nustatyti terminai turi būti tenkinami ir Turkijos kariuomenė, okupacinė kariuomenė turi išeiti iš Kipro. Ačiū. Thank you, Mr. Matsakis. Now... Ačiū, ponė Matsakis, dabar ponas Masis. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα με τη σειρά μου να εκφράσω την... Ačiū, pirmininkė. Aš savo ruoštų taip pat noriu pažymėti, kad mes džiaugiamės šio pranešimu. Ponės Omenroiten Renktas pranešimas e, buvo renktas sudėtinga tema. Manome, kad jis yra protingai pagristas ir visapusiškai jį palaikome. Aš esu parlamento narys iš Kipro ir aš, vis, aš palaikau visą galvą palaikau Turkijos narystę Europos Sąjungoje. Tačiau Turkija turi nemažai vidinių problemų, taip pat lieka neišspręstas Kipro klausimas. Ir tai reiškia, kad Turkijos valdžiai teks priminėti sudėtingus sprendimus, užtikrinant, kad Turkijos įstatymai neprieštarautų Europos bendrijos teisynui. Nenoriu per daug nusismulkinti, bet neseniai paaiškėjo, kad Turkijos lėšomis yra superkomi didžiuliai žemės plotai Kipre o tai pažeidžia vieną svarbiausių ES e, deklaruojamų principų. Taigi aš sutinku su ponu Langendaik, kad mes turime labai atsargiai formuluoti savo poziciją, nes jeigu nebūsime atsargus, gali staiga paaiškėti, kad einame keliu, kurio, kad viskas vystosi taip, jog nebegalėsime veiksmų pakeisti pakeisti kelio krypties. Neseniai paaiškėjo, kad Turkijos kareivis e, nužudė dešimt Kipro, dešimt kalinių Kipre, nesileisiu į smulkmenas. 76 procentai Kipro graikų balsavo prieš Anano planą ir nemažai Kipro, e, turkų, Kipro graikų turkų balsavo prieš jį, taigi jis yra nebeaktualus ir 36 procentai Kipro turkų balsavo prieš, o tie, kurie e, balsavo už, buvo persikėlėliai. Turkai atvykę gyventi į Kiprą. Ačiū. Aš taip pat noriu padėkoti pranešėjai už tai, kad e, parengė dokumentą tokia sudėtinga tema. Man atrodo, kad reikia sutelkti dėmesį visų pirma į pokyčius Turkijoje, į tai, kaip jį vystosi ir akcentuoti Kopenhago kriterijus klėstėjimo, taip pat dvišalių santykių gerinimo aspektus. Hanes Svoboda jau kalbėjo apie e, būtinybę ieškoti kompromisų, kompromisų Ir dernant pakeitimus, reikia prisiminti, kad mes kalbame apie terminą 2009-uosius. Jeigu mes norime būt, užtikrinti veiksmingumą ir būti diplomatiškai, jeigu mes nustatysime kažkokią datą, paskui tos datos nebus laikomasi, tai bus nusivylimų. Taigi reikia būti lankstiems ir na, nesirinkti slidžių sprendimų, nes tai, tai mes čia kalbame apie Turkijos prisijungimo galimybę ir perspektyvą. Dėl 36 punkto jame yra nuoroda į pažangą bei taip pat armėnų ir turkų santykių aptarimas bet galbūt na, tas, ta, tos pasraipos formuluotė nukenčia, nes nėra nuorodos į armėnų genocidą. Ir jeigu norime būti sąžiningi istorijos atžvilgių, tai sakyčiau, kad mes nepaisome būtinybės, ne, negerbėme būtinybės pripažinti šį genocidą, nes juk parlamentas yra prieėmęs e, rezoliucijų šiuo klausimu, rezoliucijų dėl armė, armėnų genocido. Uh, Man atrodo, kad reikia labai aiškiai suformuluoti žinę, siunčiamą Turkijai, kad ji turi ir toliau eiti modernizavimosi keliu ir kad ji turi peržengti tam tikrus e, istorijos momentus ir eiti priekin, bet manau, kad bendrai pranešimas yra geras. Merci beaucoup, monsieur le président. Je voudrais aussi... Ponas Kazak. Aš taip pat norėčiau išsakyti pasitenkinimą parengtų pranešimu, kurį patikė ponė Omen Reuten, ir tuo, kad jį bando siekti pusiausviros formuluotėse tame pranešime. Ir kaip ir kiekvienais metais e, konstatuojama, kad tema yra sudėtinga ir opi daugeliui mūsų. Ir būtent todėl manau, kad pranešimas parengtas tikrai aktualiu metu nes dabar sudarė padėtis, kuomet reikia dar kartą aiškiai konstatuoti ir pasakyti, ko mes tikimės už, iš Turkijos, jeigu ji nori tenkinti Kopenhagos narystės kriterijus. Norėčiau išsakyti keletą pastebėjimų dėl kompromisų, kur, kuriuos pranešėjai mums pristatė. Dėl antrojo kompromiso. Mane visiškai tenkina tai, kad kad čia yra raginimas turkams ir Turkijai, prisim, yra nuoroda į ombudsmeno instituciją. Man atrodo, kad ombudsmeno įstaiga svar, yra svarbi, jį gintų turkų teisės. Ir man atrodo, kad tai yra tikrai skubus klausimas. Dėl kito kompromiso. Dėl, jeigu kalbame apie Leila Zaną ir apie uh, žodžio laisvės gynimą. Žinome, kad Leila Zana čia kalba apie trečiąjį kompromisą. Kaip žinote, ji nėra, prieš ją nėra įmamasi veiksmų pagal baudžiamojo kodekso 304 straipsnę, o pagal 314 kovos su teroristiniais veiksmais įstatymą. Mes esame, mes Europos parlamentas, Europos Sąjunga esame pasisakę prieš tai, kad PKK būtų priskiriama teroristiniam organizacijoms ir reikia aiškiai tai ir suformuluoti. Taip pat noriu pasakyti keletą žodžių dėl Kipro. Manau, kad tai yra tikrai svarbus klausimas. Ir turėtume pakviesti abi pusės tęsti dėrybas gerą valią ir galbūt pasiekti abiems pusėms priimtiną sprendimą neturėtumėme raginti tik Turkijos karius atitraukti iš Kipro. Reikėtų patraukti iš salos visus karius. Ten yra ir graikų karių, ir, ir britų karių. Ir turėtume daryti viską, kad, kad visi tie kariai būtų patraukti iš salos. Two minutes. Nas Georgijų dviems minutėm. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν να συγχαρώ την κυρία Όμεν. Η έκθεση αποτελεί... Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pasveikinti visų pirma ponę Omenroitę parengus šį pranešimą. Βιτός να νοδάει μικροφόνο. Mr. Georgiou is talking, speaking. So, έχω τον λόγο τώρα. Ar man suteiktas žodis, pirmininkė? Κυρία Όμε, πράγματι η έκθεση αποτελεί επιτυχημένη άσκηση. Taigi, manau, kad reikia pasveikinti ponę Omenroiten, nes pranešime sėkmingai subalansuoti visi aktualūs klausimai. Visų pirma, dėl to e, kontroversiško klausimo. Aš daugiau nei dešimt metų dirbau diplomatu ir aš niekad nesusidūriau su tokiu grasinimu. Niekad nesusidūriau su panašiais dalykais, netgi kalbant apie paprastesnės situacijas. Tai buvo atveju, kuomet šalis atsidūrė prie karos lenkščio, bet niekada nebuvo atvirai suformuluoti grasinimai. Taigi nesuprantu, kodėl valstybė įstojasi į ES, nu, norint įstoti į ES, stoti į ES e, svaidosi grasinimais. Kitas dalykas tai mm, darbo tvarkė planas. Man atrodo, kad kalbama apie 2009 kaip apie galutinę datą. Būkite labai atsargus, jeigu pakeisite strategiją, tai visa tai gali jums sugrįžti bumerangų. Nes gali susif, susiklostyti panašią situaciją kitoms šalims kreipusis dėl narystės. Dėl Kipro noriu pasakyti, dėl, kad čia yra labai e, nematyta situacija. Mes kalbame apie, čia susidurame su bandymais dėrėtis ir netgi šiam, šio komiteto posėdyje Europos parlamente jūs minite Anano planą. Kodėl jis yra minimas, juk įvyko referendumas. Reikia suvokti, kad jeigu sprendimas priimtas, jis yra priimtas ir reikia su juo taikytis ir jį gerbti. Ačiū. Thank you, Mr. Zaleski. Ačiū, pana Zaleski. Pusantros mintės. Pirmininkė, pirmiausia, norėčiau angliškai pasikalbėti ir poniai Ryjai norėčiau išsakyti komplimentą. Tekstas, formuluotė yra kur kas e, pažangesnė, akcentuojant Turkijos pažangą. Taigi aš noriu Jūs pagirti E, dėl formuluočių. O dabar pereisiu prie to, ką sakė pona Šimanskis ir ką aš pats esu patyręs dirbdama šiame parlamente. E, kai reikėjo balsuoti dėl broko pranešimo, pavyzdžiui, susidūrėm su tokia patirtimi. Aš manau, kad mes neturim maldauti Turkijos, kad ji taptų pasaulietišką valstybę. Norime, kad vyriausybė vadovautųsi pasaulietišką teisę. 24, 27, 31 pakeitimai e, būtent tarsi bando to ir prašyti. Socialistai vilėsi, kad Turkija taps pasaulietinė valstybė. Mes neturime teisės to reikalauti iš jokios tautos, iš jokios šalies. Ta valstybė yra suvereni, ji pati gali nuspręsti. Aš nenoriu apginti islamo ar e, jį nuneikti bet mes negalime reikalauti, kad valstybėje būtų nustatyta kokia nors valstybinė oficiali religija. Mes turim siekti daugiau pusiausvyros. 65 ir 64 pakeitimai yra per daug švelnus. Mes apgailestaujame, kad Turkija nėra tolerantiška kitų religijų atžvilgių. Aš manau, kad mes turime reikalauti tolerancijos pakaitumo lygybės. Mes turime kelti griežtus reikalavimus. Pirmininkė jau beveik baigiu pranešimas turi būti geriau subalansuotas. Ne reikalaukime, kad ta valstybė būtų religinė ar pasaulietinė, tegu jie patys nusprendžia. Joran. Pone Bosku. Enough minute. Pusantros minutės. Ačiū. Dėkui, ponė pirmininkė. Porą dalykų norėčiau išsakyti. Dėkoju pirmiausia Rijai Oman už tai, kad buvo atsižvelgta į keletą svarbių aspektų dėl moterų teisių, be kita ko. Aš remiu ir kitus pakeitimus. Labai svarbu, kad kalbant apie reformas Turkijoje yra paminėta, jog Turkijos konstitucinis komitetas yra prieėmęs sprendimą įsteigti lygių galimybių komitetą Turkijos parlamente. Galutinis sprendimas turėtų būti priimtas šiandien ir tikiuosi, kad apie tai bus parašyta pranešime. Be to, e, bendradarbiavimas tarp teismų teisingumo sistemoje yra labai svarbus, ypač kai kalbam apie tam tikrus islamo fondus ir moterų problemas. Turkų kilmės ES piliečiai kartais dėl to nukenčia. Reikia geresnio bendradarbiavimo tarp Turkijos teismų ir Europos teismų, kad žmonės galėtų laiky, turėti teisės tam tikras ir Turkijoje, ir Europos Sąjungoje. Čia reikėtų labai atidžiai stebėti padėtį ir reikalauti, kad būtų padaryta pažanga. Paskutinis aspektas, kurį norėčiau paminėti. Manau, kad labai daug dėmesio skirti 13 ES teigimo sutarties straipsniui, kuriame kalbama apie kovą su diskriminacija ir diskriminacijos nebuvimą. Ar diskriminacija dėl e, skirtingų priežasčių. Kaip žinia, Turkija buvo pareikalauta uždaryti tam tikras e, tarnybas ar institucijas,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 ES turėtų skatinti Turkijos plėtrą, pasaulietinį elitą Turkijoje ir europietiškosios integracijos mintis. Taigi ES turėtų remti ypatingai švietimo sistemą, e, skatinti Erasmus ir kitas švietimo programas. Turėtume remti ir tuos studentus, kurie nori studijuoti Europoje. Europos sąjunga turėtų griežtai pasmerkti separatistinius konfliktus ir mes taip pat turėtume akcentuoti geros kaiminystės principus. Ειδικά την κυρία Ουμερόιτεν για μια εξαιρετική έκθεση, ουσιαστική και ισορροπημένη. Στηρίζουμε... Noriu pirmiausia padėkoti poniai Omeroitin už labai gerų išsam, gerą išsamų pranešimą. Mes esame už tai, kad Turkija įstotų į Europos Sąjungą, nes manome, kad e, tai yra vienintelė perspektyva, jei tęsti reformas ir įtvirtinti demokratiją. Be to, tai jokių būdų galėtume Turkijai pagelbėti skirtingais būdais. Pažvelgime į Gemekon atvejį. Reikia aiškiau situaciją suvokti. Turkija išgyvena pereinamai laikotarpį. Be to, e, Turkija atlieka strateginį vaidmenį Kaukaze ir artimuosiuose rytuose. Aš manau, kad jie gali stabilizuoti regioną. Prisiminkime, kad NATO kariniai manevrai Turkijos GNC e, dialogui e, su Graikija nepadės, tik tai sustiprins prieštaravimus tarptų dviejų valstybių. Ir Manau, kad nacionalinėje asamblėjoje turėtų būti siekiama to, apie ką buvo kalbama dar 95 metais. Paremčiau 3, 10 ir 51 pakeitimus. Manau, kad reikėtų išlaikyti 99 pakeitimą, kuriame kalbam apie mažumų teisės, ir 162 pakeitimą, kuriame kalbama apie problemą susijusią su atominės elektrinės statyba E, teritorijoje, kurioje galimi žemės drebėjimai. Noriu pasakyti, kad okupacinės kariuomenės išvedimo klausimo išspręsti bus kur kas sunkiau. Ačiū, aš paprašiau žodžio tik todėl, kad ponia Omarui ten išsprendė visą problemą labai gerai. Bet aš norėčiau e, tik porą klausimų paaiškinti porai savo kolegų. Pirmiausia, ponui Lagendaik. Pagrindinių laisvių klausimas. Laikinos išlygos gali būti įmanomos pagal ES teisinę įgyti ir ES teigiamosius principus, todėl dėl to, problema, dėl to problemų neiškyla. Problemų iškyla tada, jeigu taikomos nuolatinės išlygos e, iš pagrindinių teisų taikymo. Ir kai Kipre deramės su turkais, mes turime galvoje laikinasias išlygas ir norime, kad visi esantis šioje salėje e, turi suprastų, kad e, niekada neįvedinėsime to, kas e, tas išlygas padaryti nuolatinėmis. Ponui Svobodai noriu pasakyti. Aš sutinku, kad jūs būkštojate dėl tam tikro automatiškumo. 2009 e, metų gruodžio mėno tarsi nustatytas, kai viskas turi būti nuspręsta ir kad jau bus pasiektos aiškios pasiekmes. Čia turbūt reikėtų pasinaudoti žodeliu angliškojų may, galbūt ar gali. Ir tada pranešėjas ir ponas Svoboda galėtų pasiekti geresnių rezultatų. Ačiū labai pusvalandis kavos pertraukėlė, o dabar tik vieną minutę galiu kalbėti. Nesuderinami dalykai. Tačiau kaip ten bebūtų, dėl um, kaiminystės politikos aspektų noriu pasveikinti pranešėją. Žinome, kad Turkija yra labai svarbi. Ypatingai svarbi todėl, kad dujotekis planuojamas tiesti per Turkiją, kuris teiks dujas Europos Sąjungai. Taip pat Turkija prisideda prie stabilizavimo Kaukazos rytyje. Klausimas pranešėjai. Kaip ji pasiruošusi įtraukti mūsų pasiūlymus, e, tai yra nuostata susijusia su Turkijos vaidmeniu sprendžiant Gruzijos e, problemą. Kitas klausimas, kažkiek užsimenama pranešime, tačiau nepakankamai, E, manau, kad mes turėtume akcentuoti, jog Turkija turėtų atverti sienas Armenijai arba jas padaryti atviresnėmis. Mes apie tai anksčiau kalbėjome, tačiau panašu, kad situacija tokia, jog dar ir dabar tos sienos pasienio su Armenija zona yra labai griežtai kontroliuojamas. Čia reikėtų ieškoti kompromiso, įtraukiant ir Kalnų Karabacho klausimą. Panas Tenokas, aš, aš taip pat noriu pasveikinti ponę Umen Reuten. Uh, Bet aš noriu paprieštrauti pono Kazako pastaboms dėl to, kad 45 tūkstančiai Turkijos pajėgų yra tas pats kaip Britų pajėgos. Kipro Respublikoje ten nėra Britų pajėgų, jos pajėg, tos pajėgos yra suverenioje Britų teritorijoje ir tai yra numatyta pagal 1960 metų sutartį. Vienintelės Britų pajėgos Kipro Respublikoje yra tos, kurios tarnauja jungtinių tautų taikos palaikymo pajėgose. Taip pat dar yra tūkstantis graikų pajėgų, tai taip pat numatyta sutartyje. Ir dar yra 650 turkų pajėgų, apie tai turėtumėme kalbėti. Turkija niekada nepristato, nesima žingsnių, kur, kurie paskatintų teigiamo jos įvaizdžio formavimą, pavyzdžiui, net, netidarė kai kurių uždarytų įstaigų. Taip pat noriu sakyti, ponia Islė Bega, dėl 47 punkto, tai, kad Turkijos prezidentas po jo apsilankėsi Armenija, tačiau po to niekas nepasikeitė, sienos lieka išaldytos, prekyba turi vykti per Gruziją. Ir noriu dar kad akcentuoti, kad Turkija turi parodyti geros valios atverdama sieną su Armenija. Raporte. Ačiū ir prieš suteikdamas žodį pranešėjai, noriu kreiptis į plėtros generalinio direktorato atstovą poną Filori, kad jis išsakytų savo pastebėjimus. button on the right side. Excuse me. Um, uh, yes, the Commission would... Komisija dėkoja, nuoširdžiai dėkoja poniai Omenroiden už tokį didelį darbą atliktą rengiant šį pranešimą. Ir kaip visada parengtas išsamus pranešimas uh, kuriame atsispindi komisijos pažangos ataskaitoje išdėstyti faktai, kalba apie 2007 metų dokumentą. Mes, tik kalbėsiu trumpai, mes išklausėme įvykusių debatų. Atrodo, kad susiformavo naujas klimatas Turkijoje, ar bent, bent jau yra bandymų e, imtis reformų ir mes įsitikinome tuo iš premjero Erdogano vizitų. E, ir iš opozicijos lyderio vizitų, kuris laikėsi vakar. Tai yra, Turkija aiškiai yra nusiteikusi laikytis siekio stoti į ES ir imtis reformų. Ir tas to klimato pokyčiai atsispindi pranešime. Kitas aktualus klausimas, tai 2009 gruodžio mėnuo. Norėčiau priminti, kad 2006 taryba savo išvadose akcentavo, kad komisija turi atsižvelgti į visus pokyčius ir visas tendencijas 2006-2008 metais ir e, nebuvo užbėgta už akių galimai tų, tų dėrybų baigčiai, kurios vyks 2009 gale ir bus atsižvelgta į visus svarbius dalykus. Ir manau, kad svarbu mums nebandyti niekaip užbėgti už akių įvykiams. Komisija to vengia, niekada to nedaro savo pareiškimuose spaudai. Trečias klausimas Kipras. Norėčiau pacituoti kai ką čia aš netgi ne, neminėsiu Anano plano, kuris buvo atmestas, bet norėčiau paminėti 2003 metų stojimo e, protokolo dešimt, stojimo sutarties 10 protokolą. Ten parašyta, kad Europos Sąjunga yra pasirengusi užtikrinti gyvenviečių e, egzistavimą Kipre, atsižvelgiant į patvirtintus principus. Ir tai čia, turima, čia yra nuoroda į žmogaus pagrindinės teisės ir laisvės Taigi komisija vėlgi bando neužbėgti už akių dėryboms, kurios vyks saloje ir tų dėrybų baigčiai. Ir mes manome, kad kalbant apie ES principus, pagrindus, kuriais įgrindžiama, turime kalbėti apie keturias pagrindinės laisvės, o abi pusės Kiprė turi dėrėtis. Ir mes manome, kad reikia remtis pirminė ES teisė, tai yra 2004 metų stojimo sutartimi. Filori, for the commission's view. Ačiū ponė Filori už komisijos nuomonę. Ačiū ponė Omenroiten. Ačiū už visas išsakytas pastabas kolegoms. Pirmiausia, norėčiau atsakyti globaliau. 36 pakeitimas. Hanesui Svobodai galiu pasakyti. Galėsime pateikti pakeitimų žodžių naujam tekstui. Siūlysiu per balsavimą šiandien po pietų. 2009 metų data. Man, aš dėkoju kolegai už pastabas dėl šių paragrafo. Žiūriu dabar į tekstą, koks tas tekstas galėtų būti. Pažvelgime 27 pastraipą. Ir tuo pačiu atsakysiu ponui Filoriai. Primename, kad Turkijos įsipareigojimai 2009, terminas, kad Turkijos įsipareigojimai turi būti gyvendyti 2009 metų e, gruodžio mėnesį, gali turėti žalos dėrybų sėkmiai. Aš dėl to šiek tiek abejoju, bet noriu pabrėžti ponui Filori, kad šiame tekste nėra nustatyta jokių iš ankstinių sąlygų ar kažkas bandoma iš anksto pakeisti. Aš tik kartoju tai, ką jau yra pasakiusi taryba. Džiaugiuosi, kad socialistai čia dalyvavo diskusijoje, tikiuosi, kad jie gali pritarti. Prisiminkime liberalų pastabas. Dėl kariuomenės išvedimo iš Kipro nenoriu tos pastraipos keisti. Nes jeigu pakeisiu formuluotę čia, daugeliu kitų kolegų iškils naujų problemų. Jeigu dabar perskaitytumėte paragrafo formuluotę atidžiai, tai pamatytumėte, kad aš ne, nereikalauju, tik tarsi prašau Turkijos, kad būtų sukurta palanki aplinka deryboms kariuomenė išvesti. Aš nereikalauju, kad būtų išvesta visa kariuomenė, aš tokio reikalavimo nekeliu. Tikiuosi, kad visi tą supras. Mes turime leisti abiejų valstybių vadovams laisvai dėrėtis dėl regiono ateities. Taigi tekstas yra kur kas lankstesnis negu mano ponas Lagendaik. Ponas Šimanskis. Penktas kompromisinis pakeitimas. Jame kalbame apie mūsų sutarties principus pagrindinius. Ir aš tikiuosi, kad pona Lagendaik tokią formuluotę tenkina. Dėl susitarimų, e, dėl laisvosios prekybos, mes ES turime suprasti, kad su Turkija kalbėsimės tada, kai dėrėsimės ir su trečiosiomis šalimis dėl laisvosios priekybos. Bet kągi mes turime daryti tuo pat metu. Turime organizuoti paraleliai susitikimus su Turkija, bet Turkija nėra ES narė. Turkija negali būti prie įprastinio dėrybų stalo su trečiosiomis valstybėmis narėmis mūsų pusėje. Aš manau, kad jūs tai suprantate. Tikiuosi, kad paaiškinau gerai. Ponas Öger pateikė keletą pakeitimų. Pone Öger, Kodėlgi aš siūlau balsuoti prieš kai kuriuos jūsų pakeitimus? Pirmiausia, jūs kartojate tai, kas jau yra pasakyta pranešime. Ir aš nenoriu, kad dabar balsuotumėm dėl kalėdų eglutės, kurioje viskas telpa. Dėl to aš ir siūlau balsuoti prieš jūsų pakeitimus, kai kuriuos iš jų. Tačiau tuos faktinius, teisingus pakeitimus siūlo palikti. Pažvelkime į 16 pavyzdžiui pakeitimą, kur kalbam apie kvotą transportui. Tai nėra ES reikalas vien, tai yra dvišalis reikalas. Dėl tos priežasties aš siūlau balsuoti prieš tą pakeitimą. Prašyčiau nepamiršti, kad viskas, ką aš padariau, yra patikrinta. Viskas yra sukontroliuota. Taigi, pirmininkė, aš tikiuosi, kad e, pats autorius pakeitimo atsims tuos pakeitimus, kuriuos aš prašau atsijimti. Kiti kolegos, kągi pasakė, ar dar ką galėčiau čia pakomentuoti. Žinau, kad laiko turiu nedaug. Čarlzas Tenokas ir kiti, kurie teikia komentarus apie Armenija. Pastraipa dėl Armenijos. Kągi aš čia darau? Priduriu keletą minčių dėl pas, į pastraipą, dėl kurios jau balsavome anksčiau. Pabrėžiu, kad labai svarbu užtikrinti gerus santykius tarp Armenijos ir Turkijos. Taip pat turite žinoti, kad Ne tik prezidentas Giulis apsilankė Armenijoje, bet buvo imtasi ir kitų svarbių žingsnių pastaraisiais mėnesiais, kurie suteikia vilties, kad santykiai susireguliuos. Todėl norėčiau pabrėžti ir paprašyti, kad nebeliestume to taip kruopščiai suformuluoto paragrafo prasmės, ką nors keisti nėra. Ačiū, ponė pirmininkė. Thank you very much. The vote will take... Ačiū. Balsuosime šiandien po pietų pusę penkių. Taigi galime baigti šio klausimo nagrinėjimą, šio labai svarbaus uh, klausimo nagrinėjimą. Dabar jau sulaukėme mūsų atstovo Kosove pono Feit pasirodymą. So I give you the...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 May I ask uh, everybody who does not intend... Norėčiau paprašyti tų, kurie ruošiasi išeiti, taip ir padaryti, nes mes turime tęsti darbą. Dear colleagues, uh, we proceed to point. Kolegos, dabar pagal darbos varkė 14 punktas, tai yra keitimasis nuomonėmis su ES specialiuoju įgaliotiniu Kosove, Peteriu Feifu. Džiaugiamės jūs čia matydami ir net ne pirmą kartą. Kosovas yra labai svarbus regionas ES užsienio politikos kontekste. Ir ponė Feif, jūsų ateimas į mūsų posėdį sutampa su tam tikrais pažymėjimais prieš. Jūs buvote paskirtas, prie, buvote paskirtas prieš metus ir kaip, kiek žinau, e, šios savaitės pirmadienį jūs šventite savo gimtadienį. Taip pat noriu pasveikinti ir palinkėti kuo geriausios kloties. Atrodo, kad iššūkiai, su kuriais susidurėte Kosove, yra sudėtingi, nežiūrinti tai, jūs išliekate aktyvus ir jaunatviškas, bet kalbame apie išties nemažo masto klausimus čia. Jūs atstovaujate Europos Sąjungą ir jūsų tikslas yra užtikrinti, kad viskas vyktų taip, kaip ES Juleks misija būtų tinkamai vykdoma Tai yra didžiausia bet kada vykdyta ES gynybos politikos misija. Tos misijos tikslas užtikrinti daugia, etninės, nepri, daugia etninių nepriklausomų struktūrų atsiradimą Kosove, taip pat kovoti su organizuotų nusikalstamumu ir korupcija, taip pat e, na, spręsti praeities problemų naštą, kurios meta šešėlį tą Europos dalį ir užtikrinti, kad būtų patraukti atsakomybė tie, kurie turi būti patraukti. Jūs taip pat dirbate su Kosovo valdžia, kad Kosovo valdžia vykdytų konstitucijoje numatytų, numatytas užduotis, ypač kalbant apie etninės mažumas. Taip pat jūs puikiai žinote, kad parlamentas jūs visapusiškai palaiko jūsų darbe Mes nuoširdžiai linkime jums sėkmės ir praėjusią savaitę mes patvirtinome rezoliuciją, kurioje kalbame apie jūsų veiklos Kosove šimtaprocentinį legitimumą ir skatiname jūs dirbti dar geriau. Taigi, labai malonu jūs matyti praėjus vieneriems metams sužinoti, ką Kosovo vyriausybei pavyko nuveikti, kokie iššūkiai, kokios užduotis juos dar laukia ir sužinoti apie tai, kokia yra situacija vietoje, ypač kaip sekasi į Juleks misijai, kaip ji ten dirba ir ar užtikrintas visapusiškas jos dalyvavimas. Taip pat kaip sekasi skirtingoms regiono dalims ir galiausiai kaip sekasi Belgradui bendradarbiauti su šia sudėtinga ES misija. Kalbu apie EULEX misijos dislokavimą ir visus susijusius klausimus. Taigi, ponė Feif, žodis jums. Thank you, Mr. Chairman. And thank you in particular. Ačiū pirmininkė, ypač dėkoju už jūsų šiltų žodžius skirtus man asmeniškai. Gerbiami komiteto nariai, ponios ir ponai, man malonu atvykti į posėdį šiandien ir pristatyti mano, pasiek, mano vertinimą, vertinant įvykius ir pažangą, taip pat ES Kosove vykdomos politikos e, koordinavimą, bei taip pat kalbėti, pristatyti iniciatyvas, kurių ėmiausi pagal man suteiktą mandatą ir užduotis. Mūsų susitikimas vyksta e, labai gerų laikų, ne tik dėl tų sutapimų, e, dėl tų datų, kurias minėjote, bet dėl to, kad Europos parlamentas vasario 5 patvirtino rezoliuciją dėl Kosovo ir Europos Sąjungos vaidmens. Perskaičiau tą rezoliuciją ir m, mm, suprantu, kad jie, parlamentas, išreiškė savo visapusišką palaikymą ES misijai Kosove, taip pat e, siekiu dirbti su e, institucijomis Prištinoje, primanant Prištinos valdžiai e, apie jos prisimtus įsipareigojimus, ypač kalbant apie įstatymo viršenybės stiprinimą ir pagarbą įvairiausiams mažumoms. Ypač džiaugiuosi tuo, kad ši rezoliucija man suteikia paramą svarbiausiais klausimais. Tai yra decentralizacijos, religinio ir kultūrinio paveldo apsaugos, ekonomikos reformų ir saugumo sektoriaus reformų klausimais. Grįšiu prie šių klausimų ir detaliu juos aptarsiu vėliau savo pasisakymo eigoje jūsų parama šiais svarbiausiais mano darbo aspektais mane skatina dirbti dar intensyviau ir siekti didesnės pažangos ir šiais ir kitais metais. Pone pirmininkė, pastebėjau, kad rezoliucijos 32 pastraipoje parlamentas išreiškė susirūpinimą dėl e, lietos reformo įgos, kurių, kurių ėmėsi Kosovo valdžia. Iš tiesų, e, vyriausybė turi imtis tikrų rimtų žingsnių atskaitingumo ir skaidrumo sritise, bei taip pat kovoje su korupcija ir organizuotų nusikalstamumu. Ji taip pat turi stiprinti ryšius tarp piliečių ir politinio gyvenimo, bei užtikrinti, kad tarptautiniai kad tarptautinių ir, ir viešųjų donorų uh, suteiktos lėšos būtų panaudojamos skaidriai. Tai yra sudėdamieji elementai, kurie sukurs tokią aplinką, kuri užtikrins, kad Kosovas e, toliau sieks e, europinių ambicijų ir taip pat na, užtikrins tinkamesnį kasdienį žmonių gyvenimą ten. Kosovas patvirtino konstituciją prie, taip pat patvirtino svarbių įstatymų, sustiprino svarbiausias ministerijas, pažengė, kurdamas konstitucinį teismą bei kitas visuo, viešo, viešojo saugumo institucijas ir pasirodė besas bendradarbiauti pasirengęs tarptautinės bendrijos narys. Visi šie įvykiai vyko esant e, saliginai gana stabiliai saugumo aplinkai. Praėjusiu metu gruodžio mėnesį EULEX pradėjo misiją, sa, savo misiją Kosove. Ir tai yra tikrai didelis šuolis priekin, kalbant apie ES darbą ir dalyvavimą, nes, tai yra, nes ji yra svarbiausia Kosovo vyriausybės partnerė pagreitis, kurio pavyko pasiekti, leido padaryti tikrai didžiulis žingsnius svarbiausiose mano galva sritise šiais ir kitais metais. Tai yra stabilumas, reformos ir susitaikymas. Kalbėsiu apie strateginius tikslus ir paskui pabaigoje pristatysiu mano manimų geriausią kelią priekin, kuriuo reiktų žengti, bendradarbiaujant, užmesgant partnerystę su Kosovo valdžia. Visų iniciatyvų tvarumas visų pirma priklauso nuo uh, politinio stabilumo Kosove ir jo testinumo. Ir nors akcentuoju, kad per pastarosius metus situacija Kosove buvo stabili. Politinės, pavyzdžiui, politinė reakcija prieštinoje dėl jungtinių tautų surenktų diskusijų dėl šešių punktų bei neseniai įvykiai Mitrovicoje atskleidžia, kad situacija vietoje dar yra trapi. Kaip, ating, kaip ypatingasis ES atstovas, aš sukūriau vietos mechanizmą kur, kuris užtikrina skaidrės konsultacijas svarbiausiais klausimais, įskaitant ir tas temas, kurios buvo paminėtos jungtinių tautų generalinio sekretorius ataskaitoje pasirodžiusioje 2008 metų lapkričio mėnesį. E, tarp jų yra muitų rinkimas ir įplaukų paskirstimas, taip pat teismo Mitrovicoje darbas, e, taikytinos teisės klausimas ir e, traukinių darbas šiaurinėje dalyje. Manau, kad užtikrinant techninės diskusijas, už, taip pat siekiant pažangiosios praktikos ir Europos standartų sklaidos, įtraukiant Briuselį ir susijusius vietos bei tarptautinius veikėjus, galime pasiekti apčiopimų rezultatų bent jau kai kuriuose iš tų sričių. Čia kalbame apie glaudų bendradarbiavimą ir koordinavimą su jų leks misijos vadu. Ponu Kamavau, kaip jūs ir mane įpareigojate tai daryti savo rezoliucijoje. Kadangi ateitie mes įsivaizduojame darniai gyvenančius, sugyvenančius Belgradą, Prištiną ir Europos Sąjungą. Europos Sąjunga galbūt yra ta geriausia vieta, kuri gali tapti ryšių kanalu tarp Belgrado ir Prištinos, jeigu mes norime pasiekti teigiamų rezultatų. Tuomet e, reikalingi įrankiai yra, kurių dėka mes ir pasieksime norimo rezultato. Tačiau pagrindinis bendras tikslas išlieka tiesioginiai geri abiejų pusių kaimininiai ryšiai. Užmėgsdami ryšius tokiu būdu mes visapusiškai išnaudosime JULEX misijos gebėjimus visame Kosove. Šis siekis taip pat siekis e, įtvirtinti įstatymo viršenybę buvo e, aptarti ir minėti premjero ir kitų valdžios atstovų pasisakymuose visuomenį. Aš apie tai irgi kalbėjau. Ypač šiaurėje reikia siekti sparčios pažangos ir tai atskleidė smurtiniai įvykiai per kalėdas bei vakar dienos taiki demonstracija Mitrovicoje. Šiame kontekste iškyla kritiniai klausimai susiję su paralelinėmis struktūromis bei taip pat tuo, kad reikia E, kovoti su pakankamai liūdnai pagarsėjusiais nusikaltėliais. Ir ES tenka imtis ir gana pavojingos užduoties, tai yra integruoti šiaurinę dalį ir normalizuoti situaciją ten, užtikrinti, kad tai taptų normalios teisinės erdvės dalimi, kad, kad tai taptų ir mūtų erdvės dalimi. Kosovo piliečiai iš ES tikisi nepaprastai daug. Negalime leisti tiems lūkesčiams žlugti, kalbant apie politinį lygmenį. Ir būtent čia svarbiausia vaidmenį vaidina Europos valstybių vadovai. Intensyvesnė ir geresnė Belgrado parama ES misijai dirbančiai vietoje yra dar vienas svarbus dalykas. Ypač, reikia, ypač reikėtų labiau bendradarbiauti linkusių merų šiaurėje, suieškant um, puikiai žinomus nusikaltelius. Ir todėl šiame kontekste pre, Kosovo prezidento sprendim, pres, sprendimas nerenkti rinkimų šiais metais padė, leis pasiekti didesnio politinio stabilumo Kosove. Kalbant apie savivaldybių rinkimus, kurie tikėtina vyks šių metų eigoje, kol kas dar nepriimtas gautinis sprendimas dėl to, kada jie turėtų būti surenkti. Pažanga decentralizavime ir užtikrinant e, dalyvavimą rinkimuose, e, tie dalykai bus labai susijęs su tinkamu datos parinkimu. Kita iš ankstinė sąlyga. Tai būtų tinkamai dirbanti vyriausiųjų rinkimų komisija. Tęsiasi konsultacijos tarp svarbiausių veikėjų atstovų. Vyriausybė yra pasirengusi atlikti Kosovo gyventojų surašymą ir padaryti tai nedelsiant. Aš pasitarsiu su, viet, su, su valdžios atstovais dėl numatytų datų. Uh, Ir e, pas, pastarai kartą vyk, vykus gyventojų surašymui dalyvavo 71 procentas gyventojų. Mes norime, kad kuo daugiau žmonių dalyvautų. Pirmininkė, Kosovo asamblėje suvaidino svarbiausią vaidmenį Kosovo institucijų plėtotėje nuo jos atsiradimo. Buvo ne tik pritarta uh, patvirtinti svarbiausia įsteigimo dokumentai ir ratifikuota konstitucija. Asamblėja buvo viena svarbiausių užtikrinant visų svarbiausių statymų gyvenimą, ypač tų, kurie gina mažumų teisės. Tačiau manau, kad asamblėja dar nesugebėjo atlikti svarbiausio vaidmens jai tekančio demokratinėje sistemoje. Tai yra tapti politinių debatų forumų ir parlamentinės priežiūros ir kontrolės vieta. Daugelį sprendimo vis dar priima vyriausybė, asamblėjai menkai tame dalyvaujant. Ir politiniai santykiai ir kontaktai vis dar tvarkomi per žiniasklaidą ir kartais su pramonės atstovais. Tai yra jauna ir vis dar besivystanti institucija, Ir todėl asamblėjai reikia nuolatinės ir visapusiškos mūsų paramos. Ir nors sprendimas nesurenkti rinkimų buvo priimtas prezidento, aš su visu, su, su visu žin, aš puikiai žinau, kad sprendimas ne, ne, nešauk, nerenkti rinkimų šiais metais yra ir įdingas. Mm, nes Kosovui reikia tvirtai žengti stabiliu saugumo keliu. Vyriausybė nuo pradžios teigė, kad privatizuos valstybinės įmonės. Tačiau kol kas dar strategija nėra suformuluota. Buvo paskelbti embrioniniai planai e, pagrindiniams elektros gamintojams e, ir pašto bei telekomunikacijų e, tiekėjams ir e, geležinkelių tinklams. Šie projektai turėtų būti gyvendinami aktyviau, tačiau pasaulinė recesija um, sumažino tiesioginės užsienio investicijas į Kosovą. Ir poveikis buvo kur kas platesnis. Kosovo administracija turės uh, valdyti valstybinės įmonės skandriai, uh, ir skirti reikalingus asmenys į jų valdybas, vadovaudomis jų kvalifikaciją ir kompetenciją, o ne politinę ir partijų priklausomybę. Saugumo sektoriaus reformos požiūrių Kosovo apsaugos korpusas buvo deaktyvuotas e, sausio 20 dieną. Kosovo saugumo pajėgos pradėjo veikti kitą dieną. Tas procesas yra pabrėžtas ir Europos rezoliucijoje ir jis leidžia mažai, bet kvalifikuotai e, Kosovo e, saugumo tarnybai pradėti kontroliuoti demokratiją kvalifikuotai. Kosovo saugumo pajėgų nariai yra skiriami taip, kad turbūt KPC ir toliau bus nepatenkinta ir dėl to gali atsirasti įtampos. Pirmininkė, dabar perinu prie trečiojo prioriteto. Reikia ir toliau e, siekti e, tęsti skirtingų Kosovo bendruomenių sutaikinimo procesą. Kadangi jūs savo rezoliucijoje prašote manęs taip elgtis, tai aš ir skatinu Kosovo administraciją suaktyvinti pastangas ir pasiekti Kosovo serbus ir kitas um, ne daugumos bendruomenės. Taip, dabar gali būti atsivėrusi galimybė Gali būti susidariusi galimybė, kad daugiau Kosovo serbų norės iškilti visuomenėje ir pradėti dirbti Kosovo institucijose. Neseniai vyko apvalaus stalo diskusijos, kuriuose buvo pradėtas sėkmingas dialogas konkrečiais klausimais, tokiais kaip sveikata ir švietimas. Ministras pirmininkas ir pagrindiniai ministrai dalyvavo toje diskusijoje ir prižadėjo toliau aktyviai šiuo požiūriu dirbti. Kosovo serbų lyderiai, skaitant ir šiaurės atstovus, pademonstravo pasirengimą remti šią iniciatyvą, kuriai e, vadovauja ES specialus įsigaliotinis. E, labai svarbi yra e, religinio ir kultūrinio paveldos rytis. Čia taip pat pasiekta pažangos. Mes labai glaudžiai bendradarbiavame su kultūros ministerija bei Europos komisijos ryšio tarnyba. Stengiamės sukurti informacijos keitimosi forumą šioje srityje. Pagal Europos partnerystė su ES mes stengiamės ir toliau stiprinti mechanizmus, kurie leistų apsaugoti religinį ir kultūrinį paveldą Kosove. Pirmasis forumo posėdis įvyko prieš porą savaičių. Jame susirinko daug e, skirtingų sričių e, susijusių su kultūros paveldų veikėjų. Tarp jų buvo ir NMIC, ir ES taryba. EUSR galėjo vadovauti politiniu požiūriu. Po inauguracinio posėdžio procesas tęsis ir manome, kad jis bus veiksmingesnis ir naudingesnis, jeigu serbų administracijos atstovai dalyvaus arba bent jau parems tą procesą. Taip pat tikimės Serbijos bažnyčios atstovų paramos. Administracija ir toliau e, sėkmingai rengiasi decentralizacijai. Prieš keletą dienų ministras pirmininkas paskelbė, kad socialinės gerovės srities kompetencijos bus atiduodamos tam tikro ligmens ministerijai. Mes e, steigiame grupės, e, kurios leis pasirenkti penkių naujų savivaldybių steigimui kovo, dienai, kovo pirmą dieną. Pradėjome švietimo reformą, mokyklų programos yra kuriamos Kosove naujai, tas procesas jau vyksta. Chairman, the concerns. Pone pirmininkė, jūsų rezoliucijose išdėstytas susirūpinimas dėl mažumų galimybių sugrįžti namo, taip pat žmonių išvarytų iš namų galimybių sugrįžimo yra pagrysti ir mes tas problemas sprendžiame su vietos administracija nuolat. Ministrai ir vietos bendruomenė atstovai bendradarbiaudami su jungtinių tautų plėtros programa ir Europos komisija remia asmenų sugrįžimo procesą. Ministerija skiria daugiau lėšų bendruomenių, vietos bendruomenių e, raidai, švietimui, būstui ir e, asmenų sugrįžimui į gyvenamasis vietas. Nors skirtos lėšos yra kuklios, vyriausybė yra pasiryžusi dėti visas įmanomas pastangas šioje srityje. Dar išlieka keletas iššūkių, kuriant teisingą aplinką, um, kad daugiau žmonių galėtų sugrįžti namo ir kad jie galėtų sėkmingai integruotis į Kosovo kasdienybę, turiu galvoje mažumų atstovus. Mes pastengsimės ir toliau spręsti tas problemas, glaudžiai bendradarbiaudami su vietos administracija. ponios ir ponai. Norėčiau konkrečiai aptarti Romų bendruomenės klausimą Kosovo šiaurėje. Aš esu e, už tai, kad vyktų uh, sveikas, geras e, politinis vyriausybės vadovavimas procesas, kad Romų stovyklos e, būtų saugios arba būtų saugiai perkeltos į geras sanitarinės gyvenim, sanitarinių požiūrių gyvenimo sąlygas. Šiuo metu e, šiam procesui trukdo komunikacijos toka tarp pietų ir šiaurės E, susijusių institucijų. Ir e, taip pat tam trukdo e, Kosovo šiaurėje susidariusi sudėtinga politinė padėtis. Europos komisijos ryšio biuras Prištinoje koordinuoja nacionalinių ir tarptautinių veikėjų veiklą, bandant rasti ilgalaikius tvarius sprendimus. Pirmininkė, baigdamas, norėčiau paminėti, kad mūsų laukia ambicinga plataus masto darbo tvarkė Kosove tarptautinė bendruomenė ir Europos Sąjunga artimiausiais metais turės tą darbo tvarkę įgyvendinti. Tačiau manau, kad esant pakankamai politinės valios, koordinavimo ir paskatų, Kosovo vyriausybė galės e, siekti pažangos e, orientuodamėsi į Europos e, perspektyvą. Iš to, ką aš pasakiau, e, galima išvelgti, kad mano dvi, e, kad mano atsakomybė Kosove, mano kompetencija Kosove išaugo ir aš dabar turiu daugiau galimybių kalbėti su Kosovo valdžios institucijomis ir galiu geriau pasiekti tikslus, kurie buvo nusistatyti mano kadencijos pradžiai. Dar kartą dėkoju už jūsų paramą ir už e, griežtą rezoliuciją, kuri suteikė dar daugiau entuzijazmo ir pagreičio mano komandai ir man pačiam. Bes stengiantis padėti Kosovo žmonėms kuo geriau. Ačiū. Uh, so Dėkoju ypatingam įgaliotiniui už išsamų problemų pristatymą. Dabar pradėsime diskusijos ir pirmiausia pasakys pranešėjas ponas Lagendaik. Ačiū pirmininkė. Pirmininkė, mėly kolegos, turėjau galimybę lankytis Kosove iškart po balsavimo praeitą trečiadienį, taigi savaitgalį praleidau Prištinoje ir kitose Kosovo vietovėse. Na, o šiandieną norėčiau pasidalinti savo pastabomis, e, ką aš pamačiau tos kelionės metu. Mūsų pranešimas buvo labai pozityviai sutiktas ne tik Kosovo valdžios institucijų, bet ir tarptautinės bendruomenės atstovų, kaip akcentavo specialusis įgaliotinis. Taip pat e, buvo malonu matyti, kad galiausiai Juleks galėjo dislokuoti visoje teritorijoje, kas buvo mūsų pagrindinė sąlyga, tai, e, dislokuoti pareigas tai misijai. Ir turiu pasakyti, kad man didelį įspūdį paliko Juleks ir ICO e, personalo ryštas teisėjų, pareigūnų, prokurorų ryštas e, imtis darbų. Ir aš manau, kad jie sugebėjo suvienyti diplomatinius įgūdžius, ryštą, kantrybę tam, kad pasiektų savo tikslų. Taigi man tai paliko tikrai labai puikų įspūdį ir šiek tiek nemaloniai nustebino tai, kad teisėjų, prokurorų darbas, muitinės pareigūnų darbas vis dar trukdomas to, kad yra operatyvinių kliūčių, trūksta automobilių, informacinės technologijos, kitų, kitos įrangos tam, kad tie žmonės galėtų padėti Kosovui dislokuoti europinės misijos pajėgas ir dėl to jų gyvenimas tikrai nėra lengvas. Na ir kartais tos problemos kyla dėl viešų pirkimų procedūros čia Briuselyje. Tai nėra problemos susijusios su vietos žmonėmis. Taryba ir komisija taip tvarko savo darbą, kad na, tos kliūtys vis atsiranda ir labai apmaudu, kad tas ryštas yra žlugdomas biurokratinių kliūčių ir būtent tą aspektą aš ir norėjau pakomentuoti, kalbėdamas su komisija ir taryba, būtent reikia tų kliūčių kažkaip atsisakyti. Dar viena pastaba kurią akcentavo specialus, specialusis įgaliotinis savo kalboje. Visi tarpininkai Kosove akcentavo tai, kad galiausiai Juleks misija gali būti sėkmingai įgyvendinta tik tuo met, jeigu bus pakankamai bendradarbiaujama tarp Juleks ir serbų mm, valdžios institucijų Belgrade. Ar tai darbų dalyvavimas naujosiose vietos tarybose. Na, matosi lyg ir Kosovo serbų noras dalyvauti, įsitraukti net ir tų, kurie anksčiau to nenorėjo. Tačiau taip pat yra aišku, kad jie įsitrauks plačiai į tuos procesus, jeigu Belgradas uždegs žalę, žalę signalą, jeigu to signalo nėra, to, ne, nebus, tuomet jie sunkiai galės įsitraukti procesus. Taigi aš manau, kad mes parlamente, taip pat kitos ES institucijos turi nusiųsti labai aišku signalą Belgradui. Aš daugeliu atveju sakiau, kad na, nenorėčiau, kad mano vyriausybės, mano šalies vyriausybės politika apsunkintų Belgrado gyvenimą ir santykius tarp Belgrado ir Europos Sąjungos. Aš manau, čia reikia siekti pažangos, tačiau ta pažanga yra įmanoma tik tuomet, jeigu bus aiškus bendradarbiavimas iš Belgrado pusės, noras bendradarbiauti, suvokimas, kad Julekso dalyvavimas, policijos teis, teis, teisėjų darbai yra viena iš, iš ankstinių sąlygų. Negalime pasiekti pažangos užmengant santykius su Belgradu, jeigu Belgradas statys kliūtis. Kosovė ypatingai šiaurėje yra žmonių, kuriems reikia tikrai nusiųsti aišku signalą ir aš tikiuosi, kad Belgradas palankiai įvertins tą signalą ir šios misijos sėkmė priklauso nuo Belgrado noro bendradarbiauti. Kalbantis su žmonėmis, uh, E, tikrai man susidarė įspūdis, kad tai yra labai svarbu tiems žmonėms ir aš tikiuosi, kad iš jų diskusijų, diskusijų ateityje būtent ir išplauks šis svarbus signalas. Ačiū, dėkoju. Pone Doris Pak. Ačiū. Dėkoju, kad atvykote. Aš dabar pratęsiu pono Lagendaiko mintis. Aš irgi manau, kad Juleks misijos darbas pasiekė tikrai labai svarbių rezultatų ir jeigu norime toliau tuos rezultatus įgyvendinti, e, turime pasirūpinti, kad tie rezultatai būtų pozityvūs. Negalime tik tai palankių ir geranoriškų žmonių pagalba galime pasiekti pažangos ir aišku reikia pasitelkti Juleks misiją, nors suprantame, kad ta misija negali tinkamai uh, E, funkcionuoti ypatingai šalia šiaurėje, jeigu tai nepatinka Belgradui. ES piliečiai daug ko tikisi iš šios misijos. Na, o mes savo ruoštų turime rimtai imtis darbų, turime pradėti diskusiją su Belgradu, parodyti, kas rūpi mums šio, šioje srityje. Ne, negalime atsisakyti kalbėti, kalbėti privalome kadangi ši valstybė nori tapti ES nare, mes irgi to norime. Taigi jiems reikia pasakyti, kad jie turi padėti, leisti kaiminių valstybių žmonėms gyventi padoriai. Ir kalba eina ne vien tik tai apie serbus, e, tai yra ir žmonės gyvenantys šalies šiaurėje, Na ir aš džiaugiuosi, kad vyksta valaus stalo diskusijos, kur yra kalbama apie sveikatos priežiūros problemas, švietimo sistemos klausimus, taip pat įvairius kitus klausimus. Ir apgailestauju, kad prieš de dešimt metų to dėja nebuvo, mes iš dalies esame matyti už tai atsakingi. Julekso požiūris, e, strategija yra visiškai teisinga, tačiau čia yra ir nemenka problema e, kaiminėm šalims. Būtent teisingumo sistemos trūkumai ir spragos. Per daug yra e, nenuteistųjų, ne, nesugautų, ne, ne, nenuteistų mm, kaltinamųjų, kurie iš tiesų, na, kaip ir apkartina visą bendrą nuotaiką. Taigi, e, norime, kad Juleksas tinkamai atiktų, atliktų darbą. Ir dėl vietos rinkimų aš pritariu tam, kad rinkimai galbūt ir ne, ne kažina įvyks šiais metais Kosove, tačiau vietos rinkimai gali įvykti tik tuo met, kai vyksta decentralizacija, kai yra parengiamas planas, ir plane numatyti punktai turi tamti, tapti realybė, tik tuomet įmanoma surenkti rinkimus. Na ir tuomet suformuojamos yra vietos tarybos, kurios gali tinkamai atlikti savo darbą. Mes norime, kad taip būtų ir tikimės, kad taip ir nutiks, tačiau Tam pirmiausiai reikalinga valdžios decentralizacija, nes priešingų atveju rinkimai nėra įmanomi. Dar viena pastaba. Kosove yra jaunų žmonių, na ir jie turėtų kalbėtis, diskutuoti, mokytis kartu. Šalia Pristinos ir Metrovicos universitetų turėtų būti įsteigtas Europinis koledžas, kur visi galėtų dirbti, mokytis kartu, galbūt ta kalba, kuri būtų paranki ir nesukeltų blogų emocijų niekam, tai galėtų būti anglų kalba. Makedonija, Makedonijoje jau yra, veikia panašus koledžas ir galbūt panašus dalykas galėtų būti įsteigtas ir Kosove. Toks koledžas galėtų veikti kaip tam tikras švyturys, kuris žmonėms siūstų pozityvius signalus ir į šiaurę, ir į pietus. Ir aš manau, kad toliau vyks apvalaus stalo diskusijos, nes tik ten žmonės gali susėsti ir kalbėtis ir imtis, įsipa, prisimti įsipareigojimus. Dėkoju. Dėkoju už darbą. Ponas Svoboda. Dėkoju, ponė. Pirmininkė, aš esu taip pat e, labai dėkinga specialiajam įgaliotiniui už labai įdomų e, situacijos pristatymą, nušviečiant ir negatyvius, ir pozityvius elementus. Būtent tokia matyti ir yra padėtis Kosove. Na, o aš norėčiau paminėti keletą dalykų. Labai svarbu, kad šis parlamentas jums padėtų ir paremtų savo žodžius veiksmais ir parlamentas turi funkcionuoti Kosove. Ne viską gali padaryti vyriausybė. Pri, privalomas funkcionalus parlamentas. Būtent tuos dalykus turime akcentuoti labai aiškiai. Tai yra taip pat svarbu integracijos procesams, jeigu yra parlamentarų iš įvairių frakcijų, kurie kartu diskutuoja ir priima sprendimus, tai yra labai svarbu. Na, o kalbant apie įvairias etinės grupės, kaip ir ponia Pak, aš labai nudžiugau kai išgirdau, kad yra vietų, kur vyksta diskusijos. Integracijos tikslas aptarti įvairias problemas. Na ir žinoma, Belgradas turės uždegti žalę signalą, arba bent jau nedegti raudono signalo, Nebūtinai tas signalas gali būti žalis, jis gali būti dar vis, na, mirksintis signalas. Bet svarbiausia, kad žmonės pradėtų vietoje diskutuoti tarpusavyje ir tos pastangos man yra priimtinos. Taip pat reikia paminėti ir vietos rinkimus. Būtų puiku, jeigu pirmiausiai būtų įgyvendintos reformos, tačiau man atrodo, kad vietos rinkimai labai prisidėtų prie integracijos procesų. Tuomet serbai ir kitos mažumos galėtų daryti įtakos vietos lygmenių. Mes matėme, kaip tai yra svarbu. Svarbu, kad jie priimtų bendruomeninius sprendimus. Nebūtinai reikia pirmiausia decentralizuoti valdžią. Svarbu surenkti vietos rinkimus ir tuomet išvengsime žmonių susiskaldimo. Dar vienas dalykas dėl Romų bendruomenės. Ir tų užterštųjų zonų, taip vadinamųjų. Mes vedėme diskusijas jau nekartą ir ponė Doris Pak dalyvauja tarp parlamentinio komiteto darbe. Mes susitikome su vietos atstovais ir žinome, kad yra imamasi pastangų Tačiau mes turėtumėme aiškiai paremti tas mažumas, ypatingai šio, šioje zonoje gimsta naujos kartos ir tai turi įtakos ir toms naujosiams kartoms vaikams reikia kažką daryti. Dėkoju iš panešimą. Linkiu sėkmės. Ačiū, ponė Svoboda. Toliau, ponė Ibrisagičiai. Dziękuję panie przewodniczący. Tak, Elfeit, veratni. Ačiū. Ačiū e, gerbiam galiotiniu, kad atėjote čia ir taip išsamei pristatėte padėtį. Aš visiškai sutinku su jūsų padėties Kosove analize. Jūs papasakojate, kad pirmo, pirmas iniciatyvinis posėdis tarp Serbijos, Kosovo ir Albanų susitikimų jau įvyko ir jame buvo bandama išsiaiškinti, kaip išsaugoti kultūros paveldą. Pirmiausia, turėjome galvoti apie serbo ortodokso bažnyčią. Tačiau kelias į tai buvo labai ilgas. Ir Priština ir Belgradas iš pradžių abejojo ir dvėjojo susitikti. Ir e, išsaugoti kultūros paveldą yra labai svarbu. Bet to tai yra svarbus simbolis abiems toms tautoms, rodantis, kad jos gali gyventi sambuvyje. E, E, mūsų projektai gali parodyti, kaip galime skatinti tokias ar panašias iniciatyvas. Be to turime galvoti apie e, tai, kad ES ypatingas įsigaliotinis e, Kosove turėtų turėti didesnės įtakos paveikti visuomenės įtaką mes sakome, kad Kosovas turi sieki tapti ES nare. Tačiau dažnai, kai mes kalbame apie kandidates į ES, pamirštame, kad ES pati turi veikti daugiau tose valstybėse ir turime mokyti vietos žmonės apie ES, kaip mes bendradarbiavame ir kokias vertybės puoselėjame. Todėl aš norėčiau pateikti tokį klausimą. Ar jūs galvojate apie kokią nors iniciatyvą tą temą? Galbūt e, tokias iniciatyvas, e, kokias panašiai organizavo Bosnijoje mūsų ypatingas įgaliotinis. Ačiū. E, Monsieur le Président, mes chers collègues, je voudrais moi aussi. Pone pirmininkė, mėly kolegos, aš taip pat norėčiau pasveikinti ypatingąją atstovą ir padėkoti už tai, kad leido uh, susipažinti su jo išvalgomis ir rekomendacijomis. Bet man iškyla šiokių tokių problemų čia. Man susidaro įspūdis, kad kažkaip tai esame užstrigę tarp Kobabės ir Kafkos. Serbija nepripažįsta Kosovo, ji nieko nepripažįsta nes, kos, ko, nes Serbija mano, kad tai yra tarptautinės teisės pažeidimas, jį pripažįsta tik tai 1244 reglamentą, taigi Serbija ir toliau traktuoja Kosovą kaip vieną savo provincijų. Kaip m, mm, galėtume čia pajudinti viską iš mirties taško, jeigu serbams atrodo, kad mes primantame jiems kažką, ko jie nenori ir Ispanija Kipras, Rumunija, Slovakija taip pat nepripažįsta to darinio, kaip visą tai galima įteisinti, atsižvelgiant į tai, kad nemažai šalių nenorėjo sukurti precedentą ir nenorėjo, kad situacija iš viso tokia būtų. Mes kūrėme kažkokį mechanizmą, kurio tikslas užtikrinti saugumą Kosove bet tai yra mirtinas žaidimas Serbijos valdžiai, nes Serbija ją apibūdina kaip neteisėta ir sukarinta. Taigi situacija yra visiškai nepriimtina. Ir tarsi viskas vyktų sapne, toliau viskas tęsiasi, procesai tęsiasi ir niekas, ne, niekas tarsi nesuvokia, kad negalima nieko daryti neįtraukus serbų, o už serbų stovi rusai ir mes kuriame, libdome kažką, kas gali bet kuriuo momentu sprokti. Už Kosovą atsakingas ministras Danovičius pareiškime pareiškė, kad Kosove yra nuo 300 tūkstančių iki 400 tūkstančių neteisėtai laikomų ginklų, o mes kaip tas trutis įkišęs galvą į smėlį, toliau kūrėme tą kažkokią sistemą, e, kalbame apie biudžeto kontrolę, jūs e, lankėtės Prištinos jėgainėje, sakėte, kad nepakito sąskaitos, kreipėtės į ministrą, pra, pareiškėte, kad tas ministras yra atsakingas už tai, ar galite įvykdyti mokėjimus, būtų labai gerai, jeigu taip įvyktų ir būtų uh, atitaisyta padaryta žala. Ar iš tikrųjų čia galima kalbėti apie atsakomybę? Uh, apie atsakingą poziciją, man, mane tai tikrai neramina, nes šalia yra Makedonija, kuri išgyvena ekonominį nuosmukį. Ir man įdomu, kaip valstybė, kurią mes pripažįstame, suras ekonominių išteklių vystytis. Tokiu momentu, kuomet Serbija visiškai atsisako dalyvauti visame šitame. Aš noriu pasakyti štai ką dar kalbu apie tai, kaip viskas suvokiama ir priimama. Ir dar noriu pasakyti kai ką apie tai, ką mes darome, kokiu mes veiksmų imamės šioje situacijoje. Man atrodo, mes pamiršome apgyvendinti Serbiją Albanais, kad, kad tiesiog susikurtų e, didžioji Albanija. Dabar žodį suteikiu ponui Feif. Merci, monsieur le président. Dėkui, ponė pirmininkė. Norėčiau aptarti pirmame raunde iškeltus klausimus, bet visų pirma išsakyti bendro pobūdžio pastabą. Aš neš, nesu į Juleks misijos vadas. Generolas Dekamabu e, vadovauja į Juleks misijai. E, mane sieja ypatingi ryšiai su generolu nes mano mandatą patvirtino taryba ir mano tikslas teikti politinės gairės vietoje. Ir tai yra pripažįstama ir jūsų rezoliucijoje. E, konstatuojama, kad misija privalo glaudžiai bendarbiauti su mano komanda ir būtent tai ir vyksta. Bet turėčiau jūs perspėti, kad jeigu kama buvo kad Kamabo tikrai nesidžiaugtų, jeigu aš pabandyčiau aptarti kai kuriuos praktinius klausimus susijusius, kurie buvo iškelti, bet aš pabandysiu perduoti jam jūsų pastebėjimus ir pa, paprašysiu jo atkreipti ypatingą dėmesį jums susirūpinimą keliančius klausimus. Bet manau, kad man reiktų pakartoti jo vardu štai ką. pajėgų dislokavimas Kosove nuo gruodžio, nuo gruodžio mėnesio, kaip jį sutiko Kosove žmonės ir valdžia, jie tai laiko sėkme, gera pradžia. Tai yra um, pozityviai priimamas pokytis po jungtinių tautų misijos pabaigos Kosove ir žmonės tikisi, kad į jų leks uh, misijai pavyks pasiekti jos savo tikslų. Kitas dalykas, ką noriu aptarti, tai bendruomenių dialogas ir ypač dialogas su serbo atstovais. Daug ką galima pasiekti ir Daugelis Kosovo serbų lyderių buvo pakankamai drąsus, patys žengė pirmą žingsnį pradėdami dialogą. Tas dialogas neturėtų, mes nesikėme, kad tas dialogas vyktų tarp manęs ir jų. Aš tik tai pasirūpinu, kad būtų kavos ir vandens. To dialogo reikia jiems. Jie turi jo imtis ir bendrauti su uh, Brištinos vyriausybės atstovais. Bet noriu jūs patikinti, kad serbų atstovus tikrai padrasino pirmasis susitikimas su premjeru, iš to, ką aš girdėjau. Ir jie, yra, jie nori pradėti darbą, bet, kaip jūs jau ir sakėte, būtų gerai, jeigu juos dar labiau padrasintų Belgradas. Mes, man atrodo, čia kalbame apie Europos Sąjungos skleid, vertę ar vertybę, aš tikriausiai to nepriva, neturiu kartoti auditorijai Kosove. Taigi ta pagrindinė vertybė yra daugia tautė bendry, bendruomenė ten. Tos bendruomenės turi sugyventi ir tą galime paskatinti mes, Europos Sąjunga. Jeigu visą tai kalbėtume negatyviai, Europos Sąjunga nenori statyti naujų sienų uh, ir įvaryti pleišto tarp tautinių bendruomenių. Ir manau, kad tai vis labiau yra suvokiama Kosove. Manau, kad tai bus suvokta ir belgai. Norėčiau pakalbėti apie kultūrinį religinį paveldą šiame kontekste. Mano pozicija yra tokia. Jeigu norime rasti tvarų sprendimą, kurio dėka būtų ap apsaugotos serbų bažnyčios e, paminklai bei, bei kitų bendruomenių paveldas, nėra jokio kito būdo, o tik visapusiškai bendarbiauti su vietos valdžia. Mes galime toliau rūpintis kareiviais, užtikrinti, kad sargyba kad sargyba būdėtų prie Kosovo vienolynų, bet, bet tikriausiai netam skirti kareiviai. Mūsų kariai turėtų vykdyti kit, kitas užduotis. Ir todėl, kalbant apie tvarius ilgalaikius sprendimus, uh, tai to turėtų imtis Kosovo policija ir jungtinių tautų pastangomis pastaruosius devynis metus buvo pasiektas toks profesionalumo lygis, kuri, kuris yra tikrai stebinantis. Ir Kosovo policija perims tas užduotis. Manau, tai yra ilgalaikis sprendimas. O mano tikslas yra uh, suvesti vietos valdžią su serbų vyriausybės ir serbų e, bažnyčiniais hierarchais. Ir reiktų tai daryti bendromis pastangomis, nes tiesiog prarandamas laikas ir iškyla rizika, kad, kad saugumo situacija e, pablogės dėl vietos rinkimų. Čia iškilo tam tikra dilema. Aš dirbsiu, aš, aš tikrai energingai imsiuosi veiklos, kad datos būtų nustatytos atsižvelgiant į pažangą pasiektą de, vykdant decentralizavimą ir taip pat atsižvelgiant į tai, kaip mums sekasi užmėgsti ryšius su Kosovo serbo bendruomenė. Tačiau savivaldybių mandatai baigėsi, jau praėjo du metai ir jeigu nepakaks pažangos, reikės galvoti, ką galima nuveikti. Vėlgi padarysiu viską, ką galiu. Aš ir atšvelgsiu į ponios pak išsakytus pastebėjimus, kad tai yra tiesiog dar viena paskata reikalauti decentralizavimo ir bandysime tai ir daryti. O kalbant bendrais bruožais, Ir norėčiau kreiptis į poną Privatič ir paraginti jį ap, ap, ap, ap, pagalvoti apie tai iš naujo. Aš išklausiau jūsų pateiktą analizę, bet aš nemanau, kad išvada mūsų turėtų būti, kad viskas priklauso tik tai nuo Belgrado ir nuo Kosovo serbų. Aš sakyčiau, stabilumo Balkanuose vardan mes negalime Serbijai įteikti veto teisės ir serbo bendruomeniai įteikti veto teisės, kad jie galėtų spręsti, kaip vystysis Kosovas. Realybė netitinka tokio įvaizdžio, tai nepadidintų ne, ne, ne stabilumo ir manau, kad tiesiog prarastume savo akiratyje svarbiausią siekį Iš tikrųjų mes sprendžiame labai sudėtingą klausimą, dėl to aš su jumis visiškai sutinku. Ir būtų gerai, mes norėtume, kad situacija būtų kitokia, geresnė ir kad būtų galima dirbti remiantis vieningų saugumo tarybos sprendimu. Aišku, būtų, būtų daug geriau, jei tai būtų. Deja, pirmininkė taip nėra. Saugumo tarybos nariai nesusitarė Bet dauguma šalių, kurios dirbo Balkanų klausimų, priejo išvados, kad nėra kitos alternatyvos, o tik nepriklausomybė. Ir todėl dabar dirbame, kad būtų pasiekta pažanga, eitume priekin. Yra tarybos išvada e, paskelbta praėjusiu metu pradžioje ir ten Kosovui numatyta įstatymo viršenybės misija, kuri Kosovui tikrai bus naudinga. Tai yra įrankiai skirti tam, kad Kosovo žmonės judėtų priekin ir kurtų daugia tautę bendruomenę, stabilę aplinką. Aš sutinku su jumis dėl to, kad yra rimtų iššūkių. Jūs minėjote Kosovo saugumo pajėgas, apie tai, kad jos kelia galvą. Mes spręsime šį klausimą. Manau, kad geriau turėti profesionaliai veikiančias, demokratiškai kontroliuojamas pajėgas, o ne nelegales pusiau sukarintas pajėgas, kurios nekontroliuojamai patruliuoja Kosove ir, ir kuria nesaugumo situaciją. Aš manau, kad tai yra gerai. Ir užduot, kalbame apie 2000 asmenų ir, ir tiems vyrams teks sudėtingos užduotis, e, negalime jų laikyti grėsme. Jų tikslas bus suteikti paga, paramą gyventojams, pavyzdžiui, gamtinių katastrofų atveju. Ir manau, kad tai yra pozityvus ėjimas priekin. Aš nesakau, kad ne, ne, ne, ne pritariu jums dėl rizikos, kad gali būti sukurta didžioji Albanija. Noriu prisiminti grupės, kuriai priklauso ir Rusija padarytas išvadas ir vakarų, tai priklauso ir vakarų partneriai. Ji konstatavo, kad reikia laikytis tam tikrų pris, principų, kalbant apie tolesnį statusą. Vienas iš jų tai didesnio padalymo nesirinkimas, nebuvimas ir tai, kad Kosovas neturėtų susijungti nei su viena iš kaimininų valstybių. Ir tuo tarpu aš nematau jokių ženklų, kad kaip nors būtų judama tokių situacijų link ir kad Kosovas kaip nors prisijungtų prie didžiosios Albanijos. Ačiū. Ačiū, ačiū ponė Defeis už pirmąjį turą. Dabar perėmėm prie antro raundo. Ponas Meris. Voorzitter, eh, een intensieve bemoeienis vanuit de Europese Unie met... Ačiū pirmininkė. Intensyvės ES pastangos Kosove turėtų būti orientuotos į keturis tikslus. Pirmiausia, e, prisiminkime laikotarpį nuo praėjusių metų sausio 7 dienos. Visi metai buvo skirti tam, kad būtų išvengta chaoso. Dabar tas laikotarpis jau praėjo, liko praėjo, atsiprašau, vieneri metai po deklaracijos po nepriklausomybės paskelbimo. Kitas dalykas – Romų klausimas. Tai yra labai svarbus aspektas. Turime pasirūpinti, kad Romai nebūtų diskriminuojami ir mažumos būtų saugomos. Aš suprantu, kad ne viskas dar yra padaryta. Trečias dalykas – politinio gyvenimo kokybė. Be abejo, mes neturime galios kištis į politinį gyvenimą, tačiau bent jau galėtume pakonsultuoti. Ketvirtas punktas, kurį išvelgiame Kosove, yra susijęs su tuo, kad ES vietinios žmonės vertina kaip pašaliečius, besikišančius į Kosovo reikalus. Ir kartais žmonės bijo, kad narystė ES yra labai tolimos ateities perspektyva. Ir tai jį nei kiek nepadeda nei mums. Žmonės nelabai ir nori stoti į Europos Sąjungą. Jie nori, kad būtų integruoti į Europos Sąjungą kaip visą teisį nariai. O iki šiol aš matydavau, kad realybė buvo šiek tiek kitokia. Ir kaip ponas Faits paminėjo, daugia tautės visuomenės sukūrimas yra ateities dalykas. Aš labai pesimistiškai vertinu tokią galimybę. Suvienyti Kosovą iš išorės yra vargu ar įmanoma. Mes visi turime suprasti, kad Kosovo teisė egzistuoti kaip nepriklausomos valstybės teisė yra pagrista tuo, kad didžioji dalis kosoviečių jaučiasi atitrūkę nuo Serbijos, tačiau tarptautinė bendruomenė neleidžia jiems susijungti su Albanija. Taigi, žvelgdamas iš šono, aš išvelgiu du pagrindinius elementus, kuriuos turime vertinti. Tai yra žmonės, turi, žmonės vertinantys save kaip Kosovo daugumos bendruomenė, Šiaurėje, Mitrovica ir panašiai E, jie sako, kad mums nereikia muitų su Serbija, mums nereikia transporto sistemos, bet mes nenorime atsiskirti nuo Serbijos. Mes esame didžio dauguma ir ryšiai su Serbija turi būti išlaikyti. Kita vertus, Kosovo pietuose gyvenantis žmonės, kur, daugum, kur mažuma yra serbai, o dauguma albanai Jie nori visiškos nepriklausomybės, nenori, kad ES pirštų rodytų, kaip ką daryti. Norėčiau sužinoti, ką jūs galėtumėte padaryti, suderindami tas dvi skirtingas nuomonės Kosovo viduje. Vieni nori būti visiškai nepriklausomi, kiti nori tapti Serbijos dalimi. Kaip jūs e, tokią padėtį vertinate ir kiek jūsų nuomonė prireiks laiko, kol bus pasiektas vienoks ar kitoks rezultatas? Ar tikrai tai yra beviltiškas uždavinys, ar negeriau būtų skirti dėmesio kitoms sritims? Uh, thank you, Mr. Mayor. Ačiū, ponė Mayor. Ponė Gomeš. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti ponui Feit už jo subalansuotą situacijos pristatymą. Taip pat dėkoju už kolegą už testinius darbus, už misiją ir už Lagendaiko pranešimą ir už nušviestus elementus. Aš pritariu iš principo tam, ką sakė visi kalbėjusieji, tai, ką sakė ponas Feit, ponas Lagendaik, Svoboda, ponia Pak. Uh, būtent, kad mums reikia labiau įsitraukti į darbą su Belgradu, diskusiją su Belgradu ir kalba eina ir apie parlamentą, būtent nusiųsti signalą, aiškiai pasakyti, ko mes iš jų tikimės e, dėl padėties šiaurėje. Daug kalbėjome, kalbėdami apie Kosovą, apie mažumas, bet man daugiau rūpi daugumos problema. Dauguma Kosove, kaip ir visur, yra moteris. Na ir aš norėčiau paklausti, kaip yra su moterų teisėmis. Ar pakankamai yra moterų parlamente? Dėl to, kad jos dalyvavo ir rinkimuose ir dirba parlamente, tačiau jos skundžiasi, kad jos yra ignoruojamos, įskaitant ir ES įgaliotinius. Jos skundžiasi, kad <clears throat> skiriami diplomatai, tačiau moterys į tuos postus nepatenka. Yra samdomi pareigūnai į armiją, irgi moterų ten labai nedaug, tas pats pasakytina apie policijos pajėgas. Taigi, kokia yra ES pozicija, mm, yra ES e, kontaktinis, e, kontaktinė institucija ryšiams su, su moterimis, tačiau ir ten jos skundžiasi, kad nėra pakankamai su jomis dirbame, dirbama. Ir taip pat vietos rinkimuose? Ar yra vykdomas koks tai procesas, kad moterys dalyvautų rinkimuose? Ar yra kažkokia tai mm, pariteto sistema, leidžianti moteriams dalyvauti tuose rinkimuose? Ir dar vienas klausimas yra susijęs su korupcija. Kai lankėmės ten praeitą kartą, moterys iš Kosovo buvo būtent tos, kurios teigė, kad jos apgailestauja, kad Europos Sąjunga, Eurolek, Eurlex, kalba apie korupciją, apie kovą su organizuotų nusikalstamumu, kažkokiomis tai aukštomis savokomis, bet ne Europos Sąjungai į politinę darbo tvarkę tuos dalykus įtraukti. Reikalingas noras. Tai kaip dabar, kokia yra situacija su, su kova su korupcija ir um, organizuotų nusikalstamumu, ne tik šiaurės regionuose, visur, visoje valstybėje kokia yra situacija. Obrigado, Mr. Nazar. I'd like to, to... Ponas Nasavar. Nazaris, prašau. Noriu padėkoti gerbiamam atstovui už e, tokį gerą padėties Kosovo pristatymą ir aš tikiuosi, kad ateityje santykiai e, su ES keisis ir ES e, galės ten aktyviau dirbti. Nors mano valstybė Kosovo nepripažino, Mes prisidedame prie ES policijos misijos e, Kosove, kadangi tai yra mūsų pareiga, būnant ES. E, prieš paremant Kosovo nepriklausomybę mes manome, kad reikia su juo bendradarbiauti, kad užtikrintume jo stabilumą ir saugumą. Pastangos su Kosovo turi užtikrinti aktyvų dialogą su Belgradu. Tai, kaip Belgradas e, dirba, turi nulemti ir mūsų požiūrį. E, Turime užtikrinti, kad e, nebūtų jokios teritorijos atskirimas nustatytas iš viršaus, mes turime leisti Kosovui pačiam spręsti, kad užtikrintume teritorinį stabilumą. Nors ES veikla Kosove yra sveikintina, norėčiau, kad Kosovas taptų ES protektoratu. Pristina turi naudotis savo instituciniais ir finansiniais gebėjimais, todėl norėčiau sužinoti, ką ponas Feis mano apie ES leks, EULEX veiklą Kosove, koks jos tvarkaraštis ir kokiu galime turėti lūkesčių, e, ar spės mūsų misija įgyvendinti savo tikslus ir leisti Kosovo Prištinos administracijai perimti visišką padėties valdymą. Tiek, kiek jūs esate jau dirbę su Kosovo vyriausybė, to pagrindu? Kaip Jūs vertinumėte regiono administracinius sugebėjimus ir kiek įmanoma, kad Kosovas taps visiškai savarankiškų dariniu? Ponas Jūry. Hvala, predsjednik. Ačiū, ponė pirmininkė. Apie politinį Kosovo stabilizavimą buvo pasakyta labai daug. Kaip žinome, tai priklauso nuo Kosovo visuomenės demokratėjimo. Tačiau tai e, yra susiję su bendradarbiavimu tarp pilietinės valdžios ir pilietinės visuomenės. Aš pats e, dalyvavau neseniai Kosove konferencijoje apie piliečių dalyvavimą visuomenės reikalose, visuomenės reikalų sprendime. Pastebėjau, kad visuomenė, pilietinė visuomenė yra labai pažangi, ten yra 3000 registruotų nevyriausybinio organizacijų, vadinasi, susidomėjimas e, organizuotų visuomenės funkcionavimu yra didelis. Be to pastebėjau, kad skiriasi pilietinės visuomenės ir valdžios institucijų nuomonės, pilietinės valdžios ir parlamento ir vyriausybės nuomonės. Aš norėčiau sužinoti, ar yra pasiekta kokios pažangos šio požiūriu. Nevyriausybinės organizacijos dalyvausios toje konferencijoje sakė, kad reikėtų sukurti mechanizmą, kuris leistų pilietiniai visuomeniai tiesiogiau, labiau tiesiogiai dalyvauti e, visuomenės reikalų svarstime. Dabar visuomenė yra atstovavimas išvelgiant į tautinių grupių atstovavimą ir aš manau, kad tai yra gera praktika, kurią reikia tęsti. Pone Feis, prašom žodis Jums. Sakysite į antrojo raundo klausimus. Ačiū, ponė pirmininkė, labai trumpai. Manau, kad reikia grįžti prie Romų bendruomenės padėties. Aš savo pirmame atsakymų raunde to dalyko nepaliečiau. Aš manau, kad reikia tikrai skubėjimtis priemonių. Ir mane šiek tiek neramina tai, kad nėra aiškiai atskiriamos įvairių veikėjų kompetencijos rytis, kas už ką turėtų būti atsakingas šioje situacijoje. Ir kaip jau minėjau, dėl to, kad trūksta prieigos prie šiaurinių e, čigonų taborų, romų taborų. <laughs> tai aišku apsunkina mūsų darbą. Mes stebėme situaciją ir tikrai prisidedame Pasaulinės sveikatos organizacija, Jungtinės Amerikos valstijos, US8 programa bando perkelti Romus ir pagerinti jų gyvenimo sąlygas. Didžiausia problema ta, kad jie nenori niekur keltis, nenori keltis į pietus, persikelti per upę ir mums reikia dėl to surasti alternatyvų. Uh, Tačiau galiu Jūs patikinti, kad šiam klausimui skiriame daug dėmesio ir tikimės situaciją pagerinti. Ponui Majers pasakysiu, kad tikrai suprantu Jūsų tas ta skeptinės pastabas, skeptiškas pastabas dėl daugia etninės visuomenės sukūrimo, tačiau uh, Aš manau, kad pasirinktas kelias yra pats geriausias. Aš turėjau galimybės dirbti buvusioje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje. Ir manau, kad tas pats pasakyti nėra apie tą valstybę. Ten nėra jokios kitos alternatyvos, kaip kad palaikyti tas valstybės ir išlaikyti jas kaip e, daugia etninės visuomenės kantriai dirbti, kad e, būtų įvyktų sus, grupių susitaikymas ir kad užtikrintumėme viso, visoms šalies bendruomenėms e, klestinti gyvenimą. Kitos alternatyvos būtų nestabilios ir nepalankios Europos Sąjungai, tai reikštų, kad valstybės sužlugtų, subirėtų ir vėl kiltų smurto banga. Na, svarbiausia tai, kad kalbame apie Europos vertybės, yra bendruomenės ir mūsų, tos bendruomenės ir mūsų valstybėse narėse. Ir aš manau, kad tai yra protingas e, sprendimas. Na ir aš suprantu, kad reikalingas daugia etninis sprendimas. Taigi toks būtų mano atsakymas į jūsų iškeltą dilemą kurią jūs paminėjote, būtent, kad serbai, jų bendruomenė bando ir toliau dairytis į Belgradą, o albanai nori visiškos nepriklausomybės. Visiška nepriklausomybė. Na, taip, tačiau e, dar yra prižiūrima nepriklausomybė kol kas ir aš nežinau, kiek ta pakopa truks tos prižiūrimos nepriklausomybės. Taip pat e, pono Nasar klausimas dėl administracinių vyriausybės gebėjimų, kai bus užtikrintas visiškas nepriklausomumas, visiška nepriklausomybė, ar vyriausybė sugebės e, dirbti ir kad išvengtumėme ES protektorato situacijos. Aš manau, kad pagrindinė sąlyga nuo prižiūrimos, nuo prižiūrimos nepriklausomės perėti prie visapusiškos nepriklausomybės ir užtikrinti tvarios visuomenės egzistavimą visame Kosove. Kol kas, kad būtų viena bendra teisinė erdvė, kad būtų geri kaiminiai santykiai tarp Kosovo ir kaiminių valstybių, kad Kosovas ir kaiminė šalis galėtų toliau tvirtų žingsnių žengti link ES. Na, o ES protektorato situacija man kelia problemų už dalies dėl to, kad jeigu valstybei suteikiama perspektyva įstoti į ES, tai būtų viso to dalis. Tai nebūtų protektorato dalis, bet didesnės patirties e, klausimas. Valstybės tame regione iš tiesų laukia tos situacijos. Dėl moterų pateiksiu keletą konkrečių pavyzdžių, ponia Goma. Aš pirmiausia susitikau su plėtinės visuomenės ir moterių, moterų lyderių organizacija Kosove. Jos džiaugiasi tuo susitikimu, jos nori, kad tas dialogas testusi. Ir aš būtent ketinu tą dialogą tęsti. Padėtis yra tokia, kad buvo numatytos kvotos, e, trečdalis kandidatų rinkimuose turi būti moterys, trečdalis tokia kvota nustatyta. Dėl Juleks e, misijos, na, vėl turiu pasakyti, kad kalbu šiek tiek e, neužtikrintai, nes tame nedalyvauju, bet misija tikrai nori, kad moterys aktyviau dalyvautų jos darbe. Aišku, čia valstybės narės turi prisimti atsakomybę, nes būtent jos skiria e, personalą, personalo narius. Na, pavyzdžiui, policijos pajėgų direktoriaus pavaduotoja moteris yra. Taigi yra ženklų tokių drąsinančių. Tai reiškia, kad Aišku, reikia suprasti, kad visuomenė egzistuoja stiprios tradicijos, tačiau yra ženklų rodančių, kad moterys nori ir yra pasirengusios prisimti atsakomybę. Ir galiu pateikti nemažai pavyzdžių, kai moterys užima svarbius postus įvairiose įmonėse, viešose įmonėse, valstybinėse įmonėse, kitose mm, įstaigose. Korupcija Aišku, yra tas klausimas, kuris bus svarbus Juleks e, misijos uždavinys. Ir aš tikiuosi, kad darbas prasidės greitai. Svarbios bylos turės būti sprendžiamos, turės būti atliekami tyrimai ir misijos vadovo pareiga ir prokurorų teisėjų pareiga patraukti baudžiamojan atsakomybę tuos asmenys e, remiantis nediskriminacijos principų. Labai svarbu, kad mes nepaslystumėme ir nepradėtumėme tolesnių diskusijų apie tai, kiek serbų, kiek albaniečių buvo nuteista. Tai yra teisingumo klausimas remiantis nediskriminacijos principų ir patys svarbiausi, e, svarbiausios bylos turi, būti, turi tapti prioritetinėmis ir nediskriminavimo principas turi būti taikomas. Aš manau, kad atsakiau į daugumą klausimų. Dar buvo vienas klausimas dėl, pono Naserio klausimas dėl EULEX misijos kadencijos darbo termino. Buvo nuspręsta taryboje numatyti dviejų metų laikotarpį, tačiau prireikus įgaliojimai gali būti pratesti. Tai reiškia, kad nuo 8 metų birželio iki 10 metų birželio veiks misija. Na ir realiai mastant tikrai būtų stebuklas, jeigu iki 10 metų birželio Eurlex pasiektų rezultato ir užbaigtų savo misiją. Taigi aš manau, kad ir po 10 metų darbo dar misijai bus. Ačiū ponė pirmininkė, džiaugiuosi, kad dalyvavau komiteto posėdyje šįryt. Ačiū ponė Feit. Mes labai džiaugiamės, kad buvo aptarta daug klausimų, atsižvelgiant ir į mūsų rezoliuciją, ir į diskusijus. Aš manau, kad nuomonė sutampa, iš principo, vertiname jūsų darbą, seks, seksime jį toliau ir dėkoju. Pasisbaigs.